Puis-je vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir vous asseoir Nos hôtes de marque sont... Gerbiami kolegos, norėčiau visų jūsų paprasi, pra, paprašyti susėsti. Mūsų svečiai jau atvyko, taigi neverskime jų laukti. Je vous demande de, tout d'abord de bien vouloir euh, adopter l'ordre du jour qui a... Visų pirma, norėčiau, kad patvirtintumėme darbo tvarkę. Man ką tik pasakė, kad e, van, klausimai su Vandereik yra perkelti, taigi atsiprašau. Estonien et en Lituanie. Taigi norėčiau pasakyti, kad yra vertimai į visas ir iš visų kalbų, išskyrus estų ir lietuvių kalbas, taip sako pirmininkė. Taigi, norėčiau, kad patvirtintumėme protokolus gegužės 3-4 dienos posėdžio ir birželio 2-3 dienos posėdžių. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, tai tuomet tvirtiname. Taigi, tuomet galime pradėti keitimąsi nuomonėmis su Loret Onkelings. Ji yra ministro pirmininko pavaduotoja ir socialinių reikalų ir visuomenės veikatos ministre atsakinga už socialinę integraciją. O vėliau pasikeisime nuomonėmis su ponė Sabin Laruel, ji yra žemės ūkio ir mokslo politikos ministrė, bei taip pat e, yra atsakinga už saugius maisto produktus. Nežinau, kas pradės, e, ar ponia Onkelings. Taigi, ponė ministrė, yra visa eilė temų. Taip pat žinome, kad yra ponios Grostet aktualus pranešimas, ponios McEvans e, pranešimas ir taip pat e, kita labai svarbi tema yra vartotojų informavimas. Taigi mes intensyviai nagrinėjome šias minėtas temas, o dabar norėtume išklausyti jūsų. Sveikinu jūs visus, gerbiami parlamentarai. Belgija kaip valstybė pirmininkaujanti Europos sąjungai nusprendė surenkti pirmą neoficialią ministrų tarybą skirtą visuomenės sveikatai. Taigi matote, kad ši tema mums yra tikrai labai svarbi ir praėjusią savaitę įvyko ta neformali ministrų taryba, todėl norėčiau suteikti jums keletą e, svarbių informacijų mes tuo metu, tai atsiprašau, tame posėdėje pasidalinome informaciją apie vėžinius susirgymus, nes iš tiesų kasmet šią baisę lygą susirga keli milijonai europiečių ir vis dar yra didelis mirštamumas. Taigi, ministrų taryboje nagrinėjome šią temą. ir jau buvo pasiūlytos europinės priemonės, tai, tokio, tai buvo tokios įdomios iniciatyvos kaip partnerystė kovai prieš vėžį. Ir neformalioje taryboje mes sutarėme, kad visa taryba turėtų kažką nuveikti bendrų veiksmų labui ir tie bendri veiksmai, tos bendros e, akcijos turėtų atsispindėti veiksmų plane, kuris bus įgyvendintas visose ES valstybėse. Taip pat reikia paminėti, kad yra geros diagnostinės vėžio galimybės, ypač kalbant apie gimdos vėžį. Toliau kitos temos, kurios buvo nagrinėtos ministrų taryboje, buvo H1N1 pandemi, pandemija. Ir tai nebuvo pirmasis tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėta šita tema. Dar pirmininkaujant Prancūzijai buvo taip pat surenkta neformali ministrų taryba skirta šiai pandemijai. Ir e, tuomet buvo bandoma pasirenkti įmanomai pandemijai. Tai buvo iš tiesų įdomi patirtis, nes vėliau turėjome galimybę stebėti, kaip vystėsi situacija. Ir tuomet neformalioje ministrų taryboje vykusioje Prancūzijoje buvo nuspręsta veikti kartu ir ypač kalbant apie vakcinavimą. vėliau po tos tarybos mes visi turėjome galimybę išgyventi tą pandemiją, susidurti su ją. Todėl dabar nuolat yra kalbama apie bendrą veiksmų platformą ir komisija šių metų rūdienį dar pateiks atitinkamą pasiūlymą, kol kas vyksta aktyvios diskusijos ir galbūt mes taip pat su jumis turėsime taip pat galimybę padiskutuoti tą temą. Tačiau vis tik reikia pažymėti, kad buvo labai daug problemų susijusių su H1N1 pandemijos segmentavimu mes visuomenės saugos sveikatos komitete kalbėjome apie tai, įgaliojimai baigėsi šių metų pabaigoje ir taigi mes turime pasvarstyti, kaip galėsime dirbti toliau šioje srityje. Taip pat yra keletas kitų svarbių teisėjų, kurios užduočių susijusių su visuomenės veikata mes surenksime šešias aukšto lygio konferencijas Spalio 20 dieną įvyks konferencija dėl chroniškų lygų. Gruodžio pradžioje vyks konferencija dėl sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų. Manau, kad jūs visi žinote, kad šioje šiame sektoriuje yra daug problemų, yra per mažai personalo, iš dalies personalas neturi pakankamos kvalifikacijos. Vėliau kita kon konferencija bus skirta e, mais, maitinimuisi. Toliau ketvirta konferencija bus skirta medikamentams, ypač pacientų prieigai, e, retomis lygomis sergančių pacientų prieiga prie vaistų. Ir čia taip pat labai svarbu akcentuoti solidarumą Europos Sąjungoje. Taip pat vyks aukšto lygio konferencija dėl demencijos susirgymų, pavyzdžiui, Alzheimerio, ir bus parengtos tarybos išvados bei komisijos komunikatas šią temą. Na, o spalio pirmą ir antrą dienomis bus surenkta konferencija dėl gyvūnų apsaugos. Dabar pakalbėsiu apie teisėkuros aktų paketą, ypač dėl e, farmakologinių temų. Ir norėčiau čia iškart padėkoti parlamentui už puikų bendradarbiavimą, nes būtent jūsų dėka mums pavyko e, patvirtinti direktyvą dėl farmakologinio budrumo. Tai yra iš tiesų labai teigiamas dalykas ir šis puikus bendradarbiavimas yra geras ženklas, kad ir ateityje mes galėsime puikiai bendradarbiauti šioje srityje. Yra kitų teisėkuros aktų pasiūlymų, jūs taip pat e, jau puikiai susipažinę esate su ta tema, tai yra suklastoti vaistai. Tai taip pat yra labai svarbus dokumentas. ir aš stebėjau jūsų komiteto darbą šią temą. Todėl galėčiau pasakyti, kad bus ir ateityje temų, kur mes galėsime bendradarbiauti ir pabandyti panaikinti visus nesutarimus ir skirtingas nuomonės. Pavyzdžiui, yra e, kol kas problemų dėl lygiagrečių importų, bet mes suvokiame, kad mes susidurėme su tam tikra prasme nauja problema, tai yra e, vaistų pardavimas internetu. Tačiau reikia būtinai kalbėti apie šią temą, nes apie 60 procentų internete parduodamų vaistų yra padirbti vaistai. Todėl aš suprantu Europos parlamento iniciatyvą ir noriu ją pasveikinti, nes tai iš tiesų labai svarbi, aktuali tema, tai yra tikrai didžiulė problema ir mes turime ją spręsti. Uh, Kaip žinote, yra jau atitinkamas komisijos pasiūlymas, jisai buvo pakeistas. Pagrindinis tikslas yra e, pasiekti politinio susitarimo gruodžio mėnesio taryboje. Ir to būtent ir sieks Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai stengsimės kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad pasiektume susitarimo, nes mes žinome, kad kiekviena prarasta diena yra prarastos galimybės kovoti su medikamentų, vaistų padirbinėjimais. Toliau kita svarbi tema yra receptiniai vaistai. Čia situacija taip pat yra ypatinga, nes taryba pritarė E, atsiprašau, visiškai nepritarė komisijos pasiūlytam tekstui. Komisijos pasiūlyme komisijos pasiūlytas tekstas buvo toks, kad neformalioje ministrų taryboje visa taryba vienbalsiai pasisakė prieš tą tekstą. Ir aš bandžiau kalbėti su kolegomis ir mačiau, kad yra tam tikro atvirumo ir noro ieškoti kompromiso, taigi mes bandysime pasiekti susitarimo. Atsakingas komisaras daly taip pat dalyvavo tarybos posėdėje ir jis suprato, kokios yra kliūtis, ką dar reikia pakeisti, kad būtų galima siekti susitarimo. Taigi tas komisijos komunikatas turėtų dar būti pakeistas kad būtų atsižvelgta į Europos parlamento pateiktas pastabas. Na ir žinoma, aišku, reiks atsižvelgti ir į tarybos pasiūlymus. Toliau kita tema yra taip pat labai sudėtinga, tai yra tarp valstybinės gydimo galimybės. Tai yra labai svarbus tekstas, užtikrinantis pacientų teises Ir kaip žinote, buvo daug tarybai pirmininkaujančių valstybių, kurios nagrinėjo šią temą ir tik tai praėjusiu metu birželio mėnesį buvo, pavyk, buvo pasiektas politinis susitarimas. Žinau, kad tas tekstas, dėl kurio buvo susitarta politinė prasme, dar turi tam tikrų problemų. Jis ne, ne visiškai atitinka parlamento poziciją. Uh, Taigi aš norėčiau pasiūlyti parlamentui kartu bendradarbiauti su mumis ir su komisija ir pabandyti priartinti pozicijas. Atrodo, kad bent jau kol kas atrodo, kad nėra labai daug galimybių pasiekti pažangos šioje srityje, suvienyti tas pozicijas, tačiau svarbiausias dalykas yra e, visų pacientų, visų Europos piliečių vieningos teisės, tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į tai, kad kiekviena valstybė narė turi ištikri, užtikrinti savo nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos finansavimą. Taigi čia vėlgi reikia ieškoti kažkokios įmanomos bendros pozicijos, nes sveikatos apsaugos sistemos finansavimo užtikrinimas taip pat atitinka pacientų interesus. Taigi čia reikia siekti susitarimo. Toliau yra kitų, dar ir kitų teisės aktų, tai yra e, vartotojų informavimas apie maisto produktus. Jūs patys, par, jūs parlamentas prieš tri, tris savaitės patvirtinote pranešimą šią temą ir norėčiau pasveikinti jūsų tuo tarybos vardu. Gruodžio mėnesį mes bandysime pasiekti susitarimo antrajame svarstime, tačiau, kaip žinote, yra dar tam tikrų problemų, pavyzdžiui, e, že, maisto produktų ženklinimas, taip pat įvairių e, pramonės atstovų dalyvavimas, taip pat dėtinės informacijos teikimas ir panašiai. Čia dar buvo daug įvairių diskusijų. Taip pat e, svarbi tema yra alkoholinių al, gaminių ženklinimas. Taip pat maistinės vertės nurodymas etiketėse. Kita svarbi tema yra nauji maisto produktai. Liepos 7 dieną jūs labai aiškiai išreiškėte e, parlamento poziciją dėl maisto produktų pagamintų iš klonuotų gyvūnų. Mes savo, mes tarybą savo ruoštų taip pat turime priimti savo poziciją ir mes bandysime e, inicijuoti taikinimo procedūrą tarp parlamento ir komisijos, nes kol kas jų nuomonės labai išsiskiria. Tačiau manau, kad mes visi esame įsitikinę, kad jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, nebus įmanoma e, rinkoje pardavinėti kl, iš kl, klonuotų gyvūnų pagamintų maisto produktų. Taigi ši tema yra labai svarbi ir mes turėsime labai aktyviai dirbti ties šią temą. Taigi taip, to, tokia būtų mūsų darbo tvarkė artimiausių mėnesių. Dėkuoju, ponė ministrė. Labai ačiū už užsakytus pasiūlymus, už tai, kad kalbėjomėte jie su mumis taip atvirai, turėjote tiek įdomių minčių. Na ir visa tai rodo, jog darbų laukia daug. Na ir manau, kad būtent kai kalbame apie gyvūnų klonamą, tai E, parlamento nuomonė skiriasi nuo tarybos ir tikriausiai tarpininkamo komitete teks gerokai padirbėti. Ir dabar siūlau iš karto suteikti žodį ministrai Laruel, o po to galėsime pradėti diskusijas. Prašau, ponė ministrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamos ponios ir ponai parlamentarai. Na, kai kalbame apie augalų apsaugą, veterinarijos klausimus bei saugius uh, maisto produktus, pasakyti, kad mums, kaip pirmininkaujančiai šiai šaliai, e, šie klausimai labai svarbus ir kadangi globalizuota priekyba išaugo rizikas sveikatai, taip atsitiko ir dėl aplinkosaugos pokyčių, dėl gyvūnų naujų veislių išvedimo. Na ir politikoje daugiau dėmesio skirmam prevencijai rizikos išvengimui ir mažiau kaštams ir žemės ūkininkams. Ir, ir ūkininkams. Na, klimato kaita atsiliepia ir pašarų kainoms. 2007 metų maisto produktų krize parodė, jog e, Europoje patyrėme aplink, klimato kaitos poveikį pašarų kainoms. Ir nepamirškime, jog e, gyvulininkystė labai priklauso nuo importuojamų pašarų ir pašarams naudojamų baltymų. Taigi labai svarbus yra trys dalykai. E, e, labai svarbus tvarkaraštis susijęs su um, karvių pasutli už, užkrečiamų, e, iškrečiamų karvių lygų e, prevencijos. Taigi būtina imtis priemonių ir manau, kad mes skirsime daug dėmesio komisijos pasiūlymų vertinimui, ypač rizikos vertinimui kiekviename atskirame etape. Taip pat reikia supaprastinti procedūrą siekiant užtikrinti saugius maisto produktus. Antra, e, gyvūnų sveikatos strategijos finansavimas. Taryba apie tai kalbėsime rugsėjo 27 dieną ir be kita ko diskutuosime ir apie augalų apsaugos sistemą sistemą. Taip pat ir komisaras, pareng, komisaras dalį ketina parengti atitinkamą pasiūlymą. Na, trečias dalykas. Šiandieną po mūsų diskusijų komisaras e, dalį atvyks į jūsų posėdį, nes jis yra parengęs pranešimą dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Tai yra labai jautri, sudėtinga tema susijusi su uh, leidimų išdavimu. Uh, E, auginimu ir taip toliau. Žemės ūkio taryba, aišku, norėtų dalyvauti atitinkamuose diskusijose susijusiuose su genetiškai modifikuotais organizmais, kurie, aišku, turi poveikio aplinkai, o taip pat reikėtų pa įvertinti ir e, GMO poveikį žmonių sveikatai. Na ir vėlgi, e, reikėtų vertinti ir apskritai GMO poveikį žemės ūkiai, taigi mes labai didžiai tęsime jūsų darbą, pavyzdžiui, diskusijas dėl talį pranešimo. Na ir mes savo pirmininkamo metu toliau, toliau ketiname skirti dėmesio šiems klausimams. Dar vienas dalykas. Um, um, spalio pabaigoje Briuselėje įvyks Žemės ūkio agentūros konferencija, bus surinktas atskiras renginys, tai pagrindinis temas bus mokslas ir tiesa, ir pagrindinis klausimas bus, ar e, mokslas duoda absoliučiai teisingus rezultatus. Antra tema e, - mokslas ir demokratija. Tai yra bus svarstama, ar neišrinktiesiems žmonėms e, bus galima perleisti sprendimus. Na ir trečioji tema yra prevencijos principas, ypač kai kalbame apie GMO, tai yra aktualus klausimas. Taigi jūs esate kviečiami dalyvauti visus šiuose renginiuose ir aš džiaugiuosi būsimais klausimais. Pirmininkė, dėkoju poniai ministrai. Na, iš tiesų, genetiškai modifikuoti organizmai yra labai problemiškas dalykas, bet aišku, tai ne vienintelis klausimas, kuriam skirsime dėmesio. Kągi. Ir dabar mielai suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia, suteiksiu pasisakymus penkiems kolegoms, prašysiu apsiriboti dviem minutėm, o po to bus atsakymai. Pane Krostet, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kreipiuosi į sveikatos apsaugos ministrę. Na, jūs minėjote daug jūsų pirmininkavimo metu numatytų dalykų. Na ir tikriausiai jūsų nenustebins tai, kad kai kalbame apie e, pacientams teikiama informacija bei gydimą tarp valstybinių lygių, e, kad ir mus tai domina. Ir čia labai pasikliauju Belgiją kaip pirmininkančią šalimi. Taigi šiame kontekste norėčiau pabrėžti tuos gerus santykius, kuriuos palaikome su jūsų tarnyba, nes tokiu būdu šansai pasiekti politinio sutarimo yra geri. Jūsų pirmininkavimo metu tai ypač aktualu. Jūs sakėte, kad reikalinga gos trys pirmininkaujančios šalis, kad būtų pasiekti rezultatai. Viskas buvo pradėta pirmininkaujant Ispanijai. Bet vis dėlto taryba dabar nesirimama pirmas svarsimo parlamente rezultatais. Mes turime suartinti mūsų nuomonės ir ieškoti sprendimo, nes pacientai tikrai laukia šios direktyvos. Na, kol kas daug kas neaišku, pavyzdžiui, kompensacijos galimybė gydytis užsienyje, atsakomybės klausimas ir atsakomybės po gydimo klausimas. Taigi, manau, kad svarbu, kad žmonės nevyktų sistemingai vykti, gydytis į užsienį, bet jie turi turėti tokią galimybę, kad tai yra naudinga ir manoma. Na, jis Ispanijos pirmininkamo metu pasiekime sutarimą, todėl labai svarbu tęsti šį gerą bendradarbiavimą su Belgija. Tikrai labai svarbu suartinti mūsų pozicijas ir tokiu būdu duoti konkrečios naudos mūsų piliečiams, aišku, atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją, teikiant sveikatos apsaugos paslaugas. Aišku, reikia nepamesti iš akių ir subsidarumo principo na, galima kalbėti apie iš ankstinius leidimus gydytis užsienyje, bet kompensacijų srityje daug neaiškumo, daug neaiškumo elektroninės sveikatos apsaugų, sveikatos paslaugų teikimo srityje. Taigi, tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir pasiektas rezultatas bus primtinas tiek parlamentui, tiek ir tarybai ir tokiu būdu turėsime bendrą sprendimą. Jūs kalbėjote apie suklastotus vaistus. Esu tikrai labai dėl to susirūpinusi, nes mes čia tarsi nepajudėme iš vietos. Tai iš tikrųjų yra nusikalstamos veikos ir jau senai laukiame atitinkamo pasiūlymo konkretaus teksto ir gaila, jeigu mes švaistysime brangų laiką taip pat kalbėti apie medicinos darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir atitinkamą direktyvą skirtą sveikatos apsaugos klausimams. Bet reikėtų pagalvoti ir apie iššūkius šias rytyje. Svarbiausia pacientams gauti saugų gydimą, Na ir žinau, kad komisija pradėjo atitinkamas konsultacijas, kad ji mielai yra pasirengusi įsiklausyti į medicinos darbuotojų rūpeščius, bet kartu ir į pacientų rūpeščius. Taigi, ponė ministrė, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl šio klausimo. Aišku, labai svarbus yra ir pacientų judumas bet labai svarbu, kad jūs e, būtumėte pasirinkusi e, siekti sutarimo iki galo. Uh, Pone Vilmot, Ačiū. Jūsų programoje kalbama apie koordinavimą ir pasiruošimą rudenį vykusiam, vyksiančiam sustikimui dėl tabako. Gal galėtumėt bendrai pristatyti savo poziciją ir ypatingai dėl kovos su neteisėta priekyba protokolo? Viena iš priemonių mažinti tabako vartojimą yra didinti uh, mokesčius ir akcizą šiem produktam. Tai yra labai kontroversiškas klausimas, ar jūs tam pritarėte. Taip pat ar pritarėte atsekamumo gerinimui, taip pat ar pritarėte draudimui prekiauti tokiais produktais, taip pat ar pritarėte nuotolinės prekybos draudimui. Toliau kitas klausimas - itin maži mokesčiai tabako produktam kai kuriuose valstybėse, narė, kai kuriuose valstybėse narėse. Ar jūs svarstysit šį klausimą? Ir galiausiai dar vienas dalykas. Su apgailestavimu man tenka tik pasakyti, kad dėje šiame parlamente mes negalime pasakyti visais klausimais, kuriais norime, nes patys parlamento nariai pažeidinėja draudimą rūkyti patalpose, nes e, patys rūko ir yra parlamente, tam skirta vieta ir taip toliau. Ir tai taip pat e, lik ir sumenkina mūsų patikimumą ir mūsų įvaizdį kaip tokios institucijos, kuri nori kovoti su tabaku. Dėkoju, pane Delvar. Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu poniai Onkelinks užduoti klausimą. Visų pirma, dėl H1N1 gripo pandemijos. Jūs kalbėjote apie tos pandemijos valdymą, taip pat apie galimybę patvirtinti bendrą požiūrį dėl bet kokiu ateityje pasireikš, bet, bet kokiu ateityje, e, bet kokiu pandemiju, kurios pasireikš ateityje. Taip pat norėčiau išgirsti, ką Jūs manote apie bendrą vakcinų įsigijimą arba apie bendrą rezervą, bendras atsargas tokių vakcinų. Kitas klausimas susijęs su tarp, tarp valstybinių pacientų teisų arba gydimosi paslaugų teikimo direktyva. Jei neklystų, komisija ir taryba savo pasiūlymais sakė, norėjo daugiau aiškumo. Tačiau dabar matome, kad kompromisinis tekstas na, ne visai išsprendžia kilančius teisinius klausimus. Todėl norėčiau pastirauti. Jūs esate už sveikatą atsakinga ministrė, jūs pirmininkausite EPSCO tarybai ir noriu paklausti, ar jūs imsitės nagrinėti šį tekstą tam, kad pašalintumėt likusius teisinius neiškus ir jei taip, tai kaip tai darysite. Trečias dalykas, jūs kalbėjote apie vėžį, vėžinius susirgymus, o aš norėčiau pakalbėti apie kitą rykštę, tai yra apie AIDS. Žinome, kad prevencija ir ankstyvas aptikimas lygos yra ypatingai svarbus aspektai. Ir žinau, kad jūs visuomet, kai kalbate, kalbate apie subsidiarumą, apie šitą principą ir kad Europa turi būti lyderė. Tačiau noriu paklausti, ar Belgija kaip pirmininkaujanti šalis ketina raginti valstybės narės, kad šios koordinuotų savo pastangas šioje srityje ir kad jos daugiau dėmesio skirtų ankstyvajam diagnozavimui šios lygos, tam, kad galėtumėm ją geriau kontroliuoti. Dėkuoju, Frederik Rys. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju abiem ministriam už pastabas. Ir suprantu, kad jum užduodama dabar daug klausimų, jie labai trumpi, tačiau taip jau mes dirbame. Dėkuoju poniai Wilmont dėl to, ką jį pasakė, todėl kad tai lik ir reiškia, kad aš nebeturiu kalbėti apie tabaką, nes jį pasakė viską, ką aš norėjau pasakyti. Be to klausimo turėjau dar kitą. Norėčiau ponios Onkelinks paklausti. Birželį mes balsavome dėl direktyvos, dėl uh, organų donorystės ir dėl veiksmų plano. Prie šio dokumento dirbo trys pirmininkaujančios šalis ir buvo patvirtintas visas paketas, tačiau dabar jau tas dokumentas ant žemės jam taip turės nusileisti, kiek galima labiau sušvelnintas, netokiam griežtom formuluotėm. Na, o tas dokumentas tikrai reikalingas tūkstančiam žmonių, kurie dabar laukia transplantacijos. Taip pat dėkuoju ir poniai Laruel įvairiose konferencijose ir seminaruose, kuriuos jūs organizuoti ir organizuosite, visuomet keliamas klausimas dėl nepriklausomos ekspertizės, dėl nepriklausomų ekspertų. Tai ypatingai svarbu, ypač gydimo, negydimo arba prasto gydimo kontekste, ypač kai kalbam apie H1N1 pandemiją. Ir iš esmės tai yra toks horizontalus aspektas, kuris iškeliamas ir aptariamas visuomet. Norėčiau taip pat užduoti dar vieną klausimą dėl nano technologijų. Vėlgi tai yra toks horizontalus klausimas, kuris yra aktuolus įvairiose sritise ir ypatingai svarbu yra atsakomybės klausimas. Taip pat, aišku, reikia kalbėti ir apie nanotehnologijų ir medžiagų finansinės, ekonominės, mokslinės pasiekmes. Ir Dagmar yra taip pat salėje, neklystu pirmą kartą, dėl šių medžiagų mes daug diskutavom, kai aptarinėjom kosmetikos dokumentą. Ir taip pat, aišku, apie tai kalbėjome, kai kalbėjom apie gyvulių žymėjimą Ir šis klausimas nuolat iškyla įvairiose mūsų diskusijose. Aš labai atidžiai perskaičiau pirmininkančio šalies programos pristatymą, tačiau ten neradau visiškai nieko apie nanotehnologijas ir nanomedžiagas. Aišku, aš nesakau, kad turite būtinai tai įtraukti į savo darbo atvarkę, bet manau, kad tam klausimui reikėtų skirti šiek tiek dėmesio. Nežinau, ar, ar nebūtų per vėlų bandyti išvengti nanotehnologijų klausimo ir bandyti jį tiesiog ignoruoti, nes dabar šios technologijos yra demonizuojamos, pristatomos kaip blogis ir žmonės automatiškai nori jas atmesti, tačiau nežinau, ar tai tikrai yra geriausias sprendimas. Todėl panorėčiau paklausti, ar negalėtų Belgija dirbti kartu su Vengrija ir gražinti arba įtraukti šį klausimą šią temą į savo darbo programą. Prancūzijos prezidentas buvo nusprendęs įtraukti šią temą į aplinkosauginės konferencijas, tad man kila klausimas, ar ir jūs nenorėtumėte apie tai padiskutuoti. Dėkoju, Žilin Parniau. Euh, Dėkoju. Gerbiamos Ponios ministrės, man iš tiesų labai malonu, kad šiandien atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų ir pasakyti kelias pastabas. ir tos pastabos, aišku, bus susijęs su jūsų pirmininkavimu. Jūs kalbėjote apie prevencijos politiką, ypač kalbant apie vėžinius susirinkimus. Mes esame parengę keletą savos iniciatyvos pranešimų, jų pranešėjas yra ponas Peterle, todėl mums yra labai svarbu, kad Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pa inicijuotų direktyvą reglamentuojančią šią labai svarbę politiką. Tai yra, kad mes turėtume galimybę harmonizuoti vėžinių susirgymų prevencijos priemonės. Kalbant apie H1N1 gripą, mes e, praėjusią savaitę kaip tik diskutavome parlamente šią temą, kolegė Lepaš ir kiti kolegos norėtų, kad būtų e, inicijuota tyrimų e, komisija, tačiau didžioji parlamento dauguma pasisakė prieš tai. Aš aišku paklusiu daugumos norui ir taip pat parlamento prezidimo sprendimui, bet reikia pasakyti, kad mes vis tik nesame teisūs, nes mes čia turime kalbėti apie. E, prevencijos principus, ypač kalbant apie būsimas prevencijos, e, atsiprašau, pandemijos, su kuriomis mes dar susidursime ateityje. Ir jau pats žodis pandemija yra susijęs su skandalu, nes iš tiesų mes čia susidūrėme ne su paprasta epidemija, ne su paprastu sezoniniu gripu, o su e, žymiai stipresniu dalykų. Todėl aš tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė imsis tam tikrų priemonių, kad būtų užkirstas kelias e, tokiems dalykams, kad e, Europos piliečiai ateityje vėl patirs panašias pandemijas. Mes iš tiesų turime rimtai žiūrėti į prevencijos priemonės. Toliau jūs paminėjote Alzheimerio lygą. Iš tiesų tai yra e, viena baisiausių dabar ties rykščių, tai aišku yra susiję ir su gyvenimo trukmės pailgėjimu, tačiau kita vertus mes matome, kad demencijos susirgymai e, jų skaičius auga visose valstybėse narėse, todėl mums reikia teikti kažkokius pasiūlymus ir vėlgi siūlyti priemonės, kaip būtų galima kovoti su šia lyga ir aišku harmonizuoti priemonės. Taip pat e, reikalau, ši problema reikalauja kiek įmanoma greitesnio reagavimo, taigi yra labai svarbu kalbėti apie e, tarp valstybinį pacientų gydimą ir su atitinkamomis kolegomis mes esame, e, atstovaujame pasienio regionams ir ten būtent tose regionuose yra labai svarbu kalbėti apie tarp valstybinio gydimo galimybę, tačiau reikia nepamiršti ir medicininio turizmo, ypač kalbant apie odontologų paslaugas. Taigi mums taip pat reikia harmonizuoti savo politiką šioje srityje. Na ir baigdamas norėčiau e, pasakyti šitą apie mūsų darbą. Mes bandome siekti kompromiso dėl jūsų minėtos direktyvos dėl pacientų informavimo. Ir iš tiesų būtų labai gerai, jeigu Belgija e, taip pat ką nors pasakytų šią temą. Buvo labai daug klausimų, kurie buvo užduoti abiems ministrėms norėčiau paminėti tai, ką paminėjo Friedrich Rys ir Žilbarnio. tai yra H1N1 gripo vakcinos ir profesinės žinios. Tai yra temos, kurios yra labai aktualios ir šis klausimas nuolat, prie šio klausimo yra nuolat grįžtama ir mes turime kalbėti apie atitinkamas ataskaitas ir ar jomis galime pasitikėti. Taigi šį klausimą galima užduoti ir ministrėms, nes tai juk labai aktuali visiems europiečiams tema. Jeigu mes e, sudarysime sąlygas e, atsirasti profesinėms, atitinkamoms profesinėms žinioms jas vystyti, sudarysime galimybės diskutuoti, diskutuoti apie mokslą ir realią situaciją nes šios temos yra labai svarbios ir gali, čia gali kilti labai didelę filosofinę diskusiją, tačiau vis tik reikia pabrėžti, kad mes turime su pasitikėjimu susijusių problemų. Ir ponai Barnio galiu pasakyti, kad iš tiesų yra labai baisu, kad man pačiai labai baisu, kad nebuvo inicijuotas tos e, komisijos, specialiosios komisijos kūrimas, steigimas, nes mes nežinome, kas bus kitos pandemijos ar kitos didelės epidemijos atveju. Man atrodo, kad mes susidursime su dar didesnėmis problemomis, nes mumis tiesiog nebepasitikės piliečiai. Ta galima pasakyti ir apie H1N1 gripą ir taip pat apie kitas sritis. Toliau genetiškai modifikuotų organizmų klausimas. Mums šis klausimas labai svarbus, todėl mes norėtume, kad jūs e, pateiktumėte tarybos poziciją ir, ir pakomentuotumėte komisijos pasiūlymą, nes komisija siūlo e, e, renacionalizuoti leidimus genetiškai modifikuotų organizmų vartojimui. Taigi, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Nežinau, kur iš jūsų pradės atsakinėti. Dėkoju už jūsų įdomius klausimus. Tai rodo, kad mes iš tiesų artimiausių metų bendradarbiausime ir dirbsime kartu. Pone Grostet, aš žinau, kaip jūs pati aktyviai siekiate rasti kompromisą dėl uh, tarp valstybinių sveikatos e, paslaugų. Tai iš tiesų nėra labai paprasta, tačiau kita vertus reikia pasakyti, kad mano kolegos ir aš, e, kad mes norime likti atviri ir norime pasirūpinti tuo, kad Europos piliečiai turėtų prieigą prie įvairių sveikatos paslaugų. Tačiau taip pat mes norime finansuoti atitinkamą sveikatos apsaugos sistemą. Ponas Barnjo e, paminėjo medicininį turizmą. Yra, pavyzdžiui, Belgijoje tokių pavyzdžių, kai iš tiesų tai yra baisi problema, ypač kai kuriuose Belgijos regionuose. Taigi galiu Jūs patikinti, kad aš tikrai darysiu viską, kad būtų pasiektas susitarimas šiuo klausimu ir aš pati asmeniškai tuo rūpinsiuos, nes aš noriu, kad būtų rastas susitarimas, kad būtų pasiektas susitarimas. Kalbant apie leidimus ir apie automatinę jų uždavimo sistemą, tai mes čia turėtume būti atsargus, iš tiesų negali būti uh, ta sistema automatinė. Kaip žinote, Teisingumo teismas tarsi atvėrė tam tikras e, duris ir Europos parlamentas taip pat išreiškia savo būkštavimus ar savo nuomonę e, susijusią su ankstesniais leidimais. Todėl yra labai svarbu, ar kiekviena valstybė narė turi galimybę skaidriai valdyti savo leidimų sistemą. Žinau, kad mano veiksmų laisvė yra labai pribota, kalbant apie mano bendradarbiavimą su valstybių narių ministrais, tačiau aš manau, kad vis tiek bus galima rasti kažkokį tai kelią. Toliau padirbti vaistai. Šioje srityje taip pat noriu siekti pažangos. Man labai sunku e, tinkamai išsireikšti, bet manau, kad jeigu mes nieko nedarysime, tai problema tik didės, juk mes jau matėme, kad e, jeigu nekovoj, nekovosime su e, suklastotais medikamentais, ypač e, pardavinėjimais internete, mes kelsime grėsmę savo piliečių gyvybei ir sveikatai. Taigi vien dėl moralinių paskatų mes turime kažką daryti parlamentas e, mano, kad yra būtina e, skirti didelį dėmesį e, vaistų pardavinėjimui internete. Komisija ir taryba taip pat turi nagrinėti šį klausimą, tačiau aš lygiai taip kaip ir jūs esu įsitikinusi, kad būtent šioje srityje mes turime uh, dar daug nuveikti. Toliau profesinės kvalifikacijos. Žinau, kad rugsėjo mėnesį turėtų įvykti aukšto lygio konferencija, kurioje dalyvaus įvairių e, profesinių organizacijų atstovai. Šiuo metu kaip tik vyksta parengiamiai šios konferencijos darbai. Ir norėčiau čia paminėti savo kolegas iš užimtumo srities, nes tai yra sritis, ta e, užimtumo sritis, kuri yra labai svarbi. Toliau dėl tabako. Šiuo metu mes kartu su, somis, su komisija e, rengiame e, tam tikrus posėdžius skirtus šiai temai ir mes bandome rasti vieningą poziciją, e, tam tikrus prioritetus. E, mokestiniai klausimai peržengia mano kompetencijos ribas, aišku, gaila dėl to, bet negaliu pakomentuoti. Toliau AIDS. Vienoje kitą savaitę vyks konferencija, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas ankstyvajai šios lygos diagnostikai, taip pat medikamentų poreikiui. Gruodžio pirmąją dieną, e, tai yra pasaulinė AIDS diena, mes ją taip pat aišku pažymėsime. Taigi yra labai svarbu kažką veikti šioje srityje. Neformalioje ministrų taryboje aš e, kalbėjau ir kitais klausimais, nežinau, ar jūs čia juos taip pat nagrinėjote ir tas klausimas yra kraujo donorystės klausimas, tai yra homoseksualių asmenų e, kraujo donorystė ir jos ryšys su AIDS. Ir čia, aišku, reikia, kad būtų užtikrintas saugumas, tačiau tai yra labai jautrus klausimas. Čia mums vėlgi reikia e, ieškoti piliečių pasitikėjimo, todėl aš norėčiau, kad komisija čia bendradarbiautų su kiekviena valstybė nare, kad būtų pasiekta bendros pozicijos. H1N1 gripo pandemija ar epidemija, nesvarbu, kaip mes ją dabar čia vertinsime, man labai svarbu būtų, kad e, būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Norėčiau dabar pakalbėti apie Belgiją. Mes vykdėme vidinį mūsų valstybės pandemijos valdymo auditą, tačiau manau, kad mums reikia taip pat ir e, to išorinio patikrinimo, nes būtent šioje srityje, kaip niekur kitur, reikia skaidrumo. Aš nuolat kartoju, kad mes visi kentėme nuo, nuo to ir dėl to, kad ši tema buvo taip skirtingai traktuojama. Vien, pavyzdžiui, ekonominė prasme buvo tikrai neprotinga elgtis taip, kaip buvo elgtasi. E, mums buvo primetamos tam tikros sąlygos ir galbūt mums būtų pavykę išvengti tam tikrų problemų, jeigu visi būtume pasirašę vieningą sutartį. Galbūt galima žengti, žengti dar e, ir žingsnį toliau. Pavyzdžiui, jeigu dvi kaimininės valstybės e, vakcinuoja skirtingas visuomenės grupis, grupės. Pavyzdžiui, Belgijoje mes vakcinavome tik rizikos grupės, o kai kuriuose mūsų kaiminėse valstybėse buvo e, skiepijami visi žmonės. Taigi matome, kokie nevenodi yra kovos su pandemija būdai ir PPO. E, atstovai taip pat e, dalyvavo neformalėje ministrų taryboje, nes tai tikrai labai sudėtingas klausimas. Tačiau E, per visas žiniasklaidos priemonės, e, tiek per televiziją, tiek per radiją, tiek per, per e, internetą buvo nuolat skelbiama informacija tik apie tą gripą, apie jos rizikos, apie jo rizipo, <laughs> rizikos grupės, apie tai, kaip galima būtų saugoti vakcinas ir taip toliau. Taigi, mes prašėme PPO dirbti skaidriau ir Liepos pirmą dieną vyko aukšto lygio konferencija, kurioje dalyvavo ir parlamento atstovai. Jie taip pat pasisakė toje konferencijoje, lygiai taip pat kaip ir tarybos atstovai, komisaras daly e, sakė, kad jis pateiks pasiūlymą bendros e, platformos, ypač kalbant apie vakcinų užsakymą. Ir jisai sieks europinio valdymo e, busimų pandemijų. Ir manau, kad PPO ataskaita šią temą e, išvysime sausio mėnesį ir tokiu būdu galėsime e, E, padaryti tam tikras išvadas. Taip pat nereikia pamiršti, ką nuveikė Ispanija, pirmininkavusi Europos Sąjungai kartu su Europos parlamentu, nes e, didelis dėmesys buvo būtent skiriamas organų donorystės klausimui. Mano kolegė paminėjo nano technologijas. Tai taip pat yra E, naujų maisto produktų direktyvos vienas iš elementų. Toliau informacija ir reklama. Galiu čia pasakyti tokį dalyką. Neformalioje, kai neformalioje ministrų taryboje už uždarų durų kalbėjome šią temą, e, tuo metu jau pažanga buvo tai, kad valstybių narių ministrai galėjo atvirai kalbėti tą temą. Taigi mes iš vienos pusės visi prieėmė vieningos nuomonės, kad reikia aiškiau apibriežti, kas yra informacija ir kas yra reklama. Tačiau visi ministrai sakė, kad čia reikia būti atsargiems, nes informacija kartais gali būti naudojama kaip reklama. Taigi, kalbėjau Kalbėjau ilgai, bet dabar suteiksiu žodį kolegijai. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsakysiu į ponios Rys klausimus. Na, mes savo pasisakymo metu bandėme būti kiek glautesnės, todėl galbūt neatsakiau viską, tačiau suprantu, kad nanotehnologijų klausimas yra labai jautrus. Na, mokslinį požiūrių jos nėra nei geros, nei blogos, bet jas reikia įvertinti, ypač kai nanotehnologijos panaudojamos maistų produktų gamybai, taigi reikia garantijų užtikrinčių maistų produktų saugumą. Na, taigi mes kartu su komisija skir... surenksime konferenciją lapkričio 24 dieną skirtą vien tik tais nanotehnologijų klausimams. Taigi visi šio komiteto nariai e, yra kviečiami, bus aptariami trys klausimai, tai yra teisės aktai, ir jie tinkami, ir juos reikia e, keisti ir taip toliau. Teisės aktų keitimas, taip pat visas patikrų klausimų spektras. Na ir mes bandysime prieiti išvadų. Kaip jau minėjau, tai yra labai svarbi tema. Antra, kai kalba eina ekspertus, ir čia vėlgi prisiminsiu tą mano minėtą konferenciją, tai bet kokį klausimą jūs beaptartumėte, reikia užtikrinti pasitikėjimą. Uh, tais, kurie priima sprendimus, o taip pat ir mokslininkais, ekspertais. Mokslininkai turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę nes jie tarsi suvaidina ir ekspertų nuomonę vaidmenį. Aišku, jie gali turėti labai skirtingų nuomonių. Vėlgi pateiksiu pavyzdį iš Belgijos GMO ir leidimų išdavimas. Mes turime biosaugumo komitetą Belgijoje ir jis gilinasi į tokius klausimus kaip GMO produktų rinkodara, leidimų išdavimas. Na, Ir apskritai saugumo ir pasitikimo klausimai. Mes bandome sukurti pasitikėjimą ir kartais atkurti pasitikėjimą. Na ir mm, kai dėl GMO nenori nuvilti dėl tarybos pozicijos. Na, e, ponas e, Daly šiandieną atvyks ir pasidalins savo žinimis. Vakar vyko atitinkamas tarybos susitikimas. Na ir kai kalbame apie leidimų išdavimą e, GMO, tai, tai Žemės ūkio taryboje nėra nei daugumos už leidimų išdavimą, nei, už, nei prieš. Taigi yra tar, tarsi išalusi situacija. Tiesiog valstybės narės, kurios balsuoja prieš GMO, nenorėtų, kad leidimai GMO organizmų auginimai būtų išduodami kažkur kitur. Na, ir kartais nuomonės tiesiog ignoruojamos. Na, ir tiesą sakant, kai kalba eina apie pasėlių sėjimą, tai reikia įsiklausyti komisaro dalį e, pasiūlymą, kuris rekomenduoja vadovauti subsidarumo e, principu. Aš turiu savo asmeninę nuomonę, bet ir Belgija turės turėti poziciją. Na ir tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, kad šiandieną labai sudėtinga vadovauti subsidarumo principu, kai kalba eina apie gametiškai modifikuotų augalų sėjimą, tai nepamirškime, kad Um, ES yra uždraudusi valstybėms narėms uh, auginti tokius organizmus. Vėlgi, mes turime tokią teisės aktų sistemą, kad, kuri yra tokia griežti, ta, kuri praktiškai tarsi uždraudžia genetiškai modifikuotų augalų sėjimą. Taigi, aš manau, kad čia susidurmo principas nebūtinai padeda ir aš manau, kad čia reikėtų uh, europietiško požiūrio ar principo, nes e, nereikėtų čia visko palikti vien valstybių narių nuožiūrai, nes e, tiesą sakant, čia turėsime tik tais e, smulkėsus skaldžiusias valstybių narių sistemas. Dėkoju. Ir dabar suteiksiu žodį dviem su pasimintims Dagmar Rodberinsenį prieštarausti. Dėkoju, beveik e, nesugebėsiu per tokį laiką, trumpą laiką pasisakysi, išskyrus galbūt, jeigu neapkalbėsiu apie GMO. Na, e, dėl sveikatos. E, apsaugos, tai noriu pagirti ponę ministrę, kad surinksite neformalią tarybą skirtą uh, e, Alzheimeriu ir senatviniai silpnaprotystiai, tai yra didelės e, problemos mūsų visuomenėje ir tikrai puiku, kad neformali taryba kalbės apie tai, nes pačias valstybės narės atrodo daug negali čia nuveikti. Na, o kai apskritai dėl jūsų keltų uh, temų, tai yra suklastoti vaistai, uh, informacija pacientams gydimas užsienyje, na, dėl suklastotų vaistų jūs kalbėjote apie problemas, saugos ženklai, prekyba internete ir taip toliau. Jūs kalbėjote apie sveikatos paslaugas tarp valstybinių lygių, na ir galimybę gauti vienodos kokybės paslaugas kitose valstybės narėse, o kai dėl informacijos pacientams, jūs sakėte, kad pasiūlymas bus keistas. Taigi dėl visų trijų teisės aktų e, taryboje vadovauja ekonominis interesas. Visas valstybės narės visuomet baiminasi, kad viskas bus pernelik brangu, pavyzdžiui, dėl saugo ženklų ant suklastuotų vaistų, dėl um, interneto prekybos kontrolės, kiek tai kainuos, o taip pat kiek kainuos ir gydimas užsienyje. Taigi aš dėdu daug vilčių jūs, kaip ir minkamčia šalį, ir jūs, ponė ministrė, kad jūs vėl e, prioritetus teiksite tam, kas yra prasminga, tai yra žmonių interesai, kurie yra bendrosios rinkos dalis, tai yra, kad e, dėmesio centre bus žmonės ir pacientai. Kai dėl gydimas užsienyje, apie tai jau pasisakė Fransuas Grostet, tai noriu papildyti jūs. Taip, labai svarbu užtikrinti galimybę gauti vienodos kokybės sveikatos apsaugos apsaugas užsienyje, tai svarbus aspektas, tačiau tos valstybės narės, kurios išdrįsta apie tai kalbėti, turi užtikrinti, kad būtent ES būtų galimybė gauti vienodos kokybės sveikatos apsaugos paslaugos kitose valstybės narėse. Na, skirt e, skirtingi standartai, kokybė. Tai tikrai, e, jeigu tai būtų trečiosios šalyse, tai mes su tuo nesutaiksytume. Taigi mes turėtume pasakyti, kad žmonės ES, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, turi turėti galimybę laisvai pasirinkti gydytoją, o taip pat ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę. Mes, parlamentas, nedarėme nieko kito. Per, kitą, per pirmą svarsmę sakėme, turi būti įmanomas autorizavimas, valstybės narės turi turėti galimybę planuoti, visą tai sakėme. Taigi, taryba tvyro baime dėl ekonominės naštos, taigi tikimės, kad jūs tą baimę šiek tiek sumažinsite. Mes kaip parlamentas jums padėsime ir tikimės, kad kai kalbėsite apie e, suklastotus vaistus ir e, sveikatos paslaugas tarp valstybinių lygių, bus rastas tinkamas sprendimas. Na, dėl informavimo pacientams tai čia verda emocijos ir tarsi viską užgažė. Nežinau, kaip tenais bus, bet tikiuosi, kad ir pacientų labai valstybės narės e, sugebės šiek tiek atsipalaiduoti ir nuolankiau, kukliau žiūrėti į jų atsakomybę piliečių atžvilgių, tai yra tų piliečių, kurie juos, jas išrinko. Dėkoju, sako pirmininkė Antonija Paranova. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, du su pusę klausimo. Pirmas klausimas dėl lėtinių lygų. Jūs jas minėjote savo įžanginėje kalboje kaip vieną iš prioritetų. Klausimas toks. Ar koncentruositės tam tikras lėtinės lygas, į tas, kurios turi didelį ekonominę socialinį poveikį, ar ne? Taip pat noriu pasakyti, kad šimtas milijonų europiečių kenčia nuo tam tikrų raumenų e, bei kaulų E, lygų ir jiems ne visuomet yra užtikrinamas gydimas ir prieiga prie gydimo, ar skirsite jiems pakankamai dėmesio būtent šiai problemai. Toliau kitas klausimas dėl psichinės sveikatos ir tos e, psichinės sveikatos suinteresuotos menų grupės vardu užduosiu klausimą. Ispanija kėlė šį klausimą, jį diskutavo ir noriu paklausti, ar jūs tęsite tas diskusijas ir, pavyzdžiui, ar koncentruositės į savižudybės. E, E, pavyzdžiui, Belgijos flamiškoj daly yra itin didelis savižudybių rodiklis, jis yra aukščiausias visoje Europos Sąjungoje. Ar jūs kažkaip spręsi šį klausimą? Dėkoju, Peter Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat užduoti tris klausimus. Visų pirma, norėčiau palaikyti tai, ką pasakė Fransuas Grostet ir Dagmar Rodberin dėl pacientų teisų ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris specifinius dalykus, nes mes, Europos parlamentas, patvirtinome e, tuos pakeitimus, kurie netitinka bendrosios pozicijos. E, norėčiau iš pradžių pakalbėti apie retas lygas, nes būtent jomis sergantis pacientai e, turi didesnę teisę ar didesnį norą e, gauti tarp valstybinę sveikatos priežiūrą. Toliau kitas dalykas yra etiniai klausimai, etiniai skirtumai. Ir mes pabandėme pasiekti, kad ši direktyva neįtakotų to, kad per tarp valstybinę sveikatos apžiūrą netaktų uh, galios tam tikri nacionaliniai sprendimai. Na ir trečias dalykas yra atitinkamų voucherių klausimas. E, mes pritarėme tam, kad reikia iš ankstinio leidimo, tačiau mes parlamentas manome, kad jeigu pacientas gauna iš ankstinį tą leidimą, tai tuomet jis ne pats turėtų mokėti už jį, bet ta įstaiga ar, pavyzdžiui, ligonių kasos, kurios išduoda tą leidimą, turėtų jam suteikti tam tikrą kreditą ar panašiai, kad jis pats nereik, ne, nemokėtų už tas paslaugas, nes tas e, iš ankstinis leidimas tai tarsi yra patikinimas, kad kažkas kitas apmokės tas išlaidas. Toliau e, apie vaistų e, pakartotinį įvežimą e, mes e, esame vieningos nuomonės, kad mes nenorime skatinti tų reimportų dėl to, kad reikia stabilizuoti kaštus sveikatos apsaugos sistemą ir taip pat reikia kovoti su e, falsifikuotais vaistais, padirbtais vaistais. Tačiau kodėl yra tokie, tokie skirtumai medikamentų rinkoje? kodėl yra skirtingos kainos, skirtingos pakuotės ir panašiai. Galbūt jūs galėtumėte kartu su mumis e, dirbti, e, kuriant bendros Europos vaistų rinkos idėja. Aišku, to nepavyks įgyvendinti per pusę metų, bet bent jau būtų galima padėti, pradėti darbus. Toliau dėl organų donorystės. E, aišku, yra ir tamsioji pusė. E, E, organų priekybos tamsioji pusė. Ir pavyzdžiui, toks klausimas e, yra susijęs su e, žmonių žudimu Kinijoje, kuomet jų organai būna, būna naudojami donorystiai. Todėl norėčiau, kad ES su visais Kinijos atsakingais veikiais taip pat nagrinėtų šį klausimą. Dėkoju toliau Edite Strela. Obrigada, senhora Presidente. Eu também gostaria de dirigir. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau poniai Onkelinks adresuoti klausimus. Visų pirma, dėkoju, kad atvykote. Ačiū už jūsų pasisakymą. Norėčiau pakalbėti apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Taip, aš taip pat pritariu toms abejonėms ir nuogastavimams, kuriuos jūs išsakėte, dėl to, kad tikrai reikia vengti sveikatos priežiūros turizmo sukūrimo, bet kita vertus turime gerti subsidiarumo principą. Tuo pat metu reikia užtikrinti ir tinkamą nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų finansavimą, kokybišką finansavimą. Kaip žinome, 27 valstybių narių sveikatos priežiūros sistemos labai skiriasi. Kai kurios sistemos e, yra sukurtos draudimo, sveikatos draudimo pagrindu, kitosgi e, sistemos e, teikia visiškai nemokamą gydimą, nemokamą priežiūrą ir viskas grindžiama planavimu bei valstybės viešaisiais finansais. Tad sistemos labai skiriasi ir todėl labai aktualus tas iš ankstinio autorizavimo ir leidimo klausimas. Ar tokie leidimai tikrai padėtų, ar jie būtų naudingi? Ar jie būtų naudingi nacionalinio finansavimo kontekste, planavimo kontekste? Tačiau, kaip suprantu, tas iš ankstinis leidimas turi būti taikomas tik išimtiniais atvejais, retais atvejais. Vienai per kitaip vis dar kyla daug neiškumų ir abejonių ir tikrai yra neaišku, kaipgi tai atrodys realybėje ir ar dėl to nenukentėjęs aukštas kokybiškas paslaugas teikiančios valstybės narės ir jų institucijos. Antras mano klausimas susijęs su reumatu ir panašiom lygom, kaip žinome, ES tikrai labai didelis procentas žmonių kenčia nuo šių lygų, o tai be abejo turi didžiulį įtaką visai ekonomikai ir tai sukelia tiek tiesioginių, tiek netiesioginių kaštų. Visos šios lygos e, be abejo labai kenkia, todėl kad dėl jų, nuo jų kenčiantys žmonės nebegali ir toliau vykdyti savo darbo. Jie turi nutraukti savo darbą. Ir todėl, aišku, tokių lygų atveju ankstyva diagnostika būtų labai naudinga, bei sėkmingas arba tinkamai parinktas gydimas galėtų uh, taip pat padėti, galėtų pristabdyti tas lygas ir taip toliau. Todėl norėčiau paklausti, ar Belgija, kaip pirmininkaujantį šalis, ketina imtis kokiu nors iniciatyvų būtent tokių reumatinių lygų svarstymui. E, praeitie buvo minėta, tiksliau jau buvo minėta, kad pirmininkaujant Belgijai, bus imtasi iniciatyvos būtent šių lygų klausimui svarstyti. Ir norėčiau tiesiog pasitikslinti, ar tai tikrai tiesa, ar jūs tai ketinate daryti ir ar bus kokių konkrečių iniciatyvų. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, visiškai noriu pritarti poniai Dagmar Rodbėrin dėl to, kad e, taryba, neformali taryba vadovaudamasi kaštų argumentu užkirstų kelią pacientams informuotis. Tačiau turiu konkretų klausimą dėl vaistų paketo bei informacijos. Žinau, kad darybos dėl vaistų paketo buvo labai sudėtingos ir bent jau pas mus komitete sutarėme dėl to, kad E, ankstesnė pasiūlyme nebuvo pakankamai atsižvelgta į pacientų perspektyvą. Na, gal nekalbu visų ko, kolegų vardu, tačiau kai gilinamės į šį klausimą Europos parlamente, mes gilinamės į tai, kaip galima būtų dirbti konstruktyviai, mes gilinamės ir įsigil... į vieną kitų nuomonę. Na ir pagrindinis tikslas yra geras pagristas pasiūlymas. Taigi tikimės, kad ir su Belgija kaip su pirmininkaujančia šalimi galėsime gerai bendradarbiauti, kad rezultatas būtų konstruktyvus. Na, būtų gaila, jeigu viskas būtų atidėliojama, vilkinama. Na, nesinorėtų, kad šis pasiūlymas dinktų stalčius ir naujo tektų laukti dar dešimt metų, nes pacientams Europoje kasdien reikia informacijos ir jie bando informuotis internete apie vaistus, tačiau informa ta informacija internete yra nekontroliuojama, nereglamentuojama ir šiuo metu e, nėra jokios galimybės e, teikti kokybiškai patikrintą saugę patikimą informaciją apie vaistus. Aš labai tikiuosi, kad apie tai bus kalbama ir dėl to bus bendradarbiavimo. Džiaugiuosi, kad uh, E, neformalioje taryboje įvyko konstruktyvi diskusija skirta šiems klausimams ir dabar parlamentai bus pateikti konkretus pasiūlymai. Esame pasirengę juos įsigilinti tam, kad kiek įmanoma greičiau baigtume šios klausimo svarstymą ir perėtume prie konkrečių sprendimų. Man rodos pas mus plačesnis sutarimas, negu kad e, rodėsi iš neformalios ministrų tarybos. Juk, tiesą sakant, visi norime to paties - apriboti reklamą ir užtikrinti didesnį saugumą pacientams, o parlamente tikrai nenorime, kad būtų ribojama prieiga prie informacijos pacientams tam, kad būtų mažinamos išlaidos ir kaštai. Na ir tol, kol visi sutarime, kad būtina teikti informaciją ir kad būtina riboti reklamą, tai ko, jeigu dėl to sutarime, tai tai jau yra didelis žingsnis į priekį, bet dabar jau reikia apčiuopiamų rezultatų. Ačiū. Pone ministrė, paprašysiu jūsų sureaguoti į išsakytus klausimus, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai dėjau daug pastangų tam, kad e, kartu su jumis pasiektume panašios pozicijos dėl pacientų gydimosi užsienyje tarpvalstybiniu būdu. Tai iš tikrųjų visiems aktualus klausimas ir matau, kad jam skirite daug dėmesio. Na, lengva nebus jūs pažįstu ir žinau, kad atidžiai sekate visus darbus, kad jums svarbus pacientų interesai ir manau, kad tai turėtų būti atspirties taškas turime galvoti apie visus pacientus ES, tai yra akivaizdus dalykas. Tačiau kita vertus, valstybėse narėse egzistuoja skirtingos veikatos apsaugos sistemos, kitas dalykas, aišku, yra ir finansavimas. Bet jeigu pradėsime nuo sveikatos apsaugos sistemų skirtumų, tai tai jau yra svarbus dalykas. Pavyzdžiui, žinote, kad pas mus Belgijoje daug investavimo į sveikatos apsaugos sistemas. Kai kas galbūt teigia, kad reikėjo mažesnių investicijų. Na ir kasmet atmetus atskaičiavus infliaciją, biudžeto lėšas veikatos apsaugos sistemai augo 4 procentais. Taigi mums svarbu užtikrinti aukštos kokybės veikatos apsaugos paslaugos, kurios būtų prieinamos visiems. Prieinamumas yra svarbus aspektas. Na ir tarkim, visiškai normaliai ligoninėje gydasi benamiai, karališkosios šeimos atstovai ir visi kiti. Ir jie visi gauna vienodos kokybės paslaugos. Bet vėlgi, kiekvienoje valstybėje narės egzistuoja skirtingos sistemos. Galbūt pas kitus sveikatos apsauga veikia geriau nei pas mus. Bet galvojant apie sistemų skirtumus, galima galbūt sakyti, kad tai gal net ir privalumas pacientams. Uh, jie turėtų turėti galimybę pasirinkti ir čia nereikėtų vadovautis finansinio prote, e, protekcionizmo principų. Priešingai, tas skirtingos sistemos turėtų duoti naudos pacientams. Kartu nedarant žalos uh, E, pavyzdžiui, Belgijos sveikatos apsaugos sistemos, kuri yra pirmiausia skirta belgų pacientams. Na, nu, kai dėl tų iš ankstinių leidimų, e, iš ankstinio apmokėjimo, tą, tą vadinami, tą vadinamą voucherį, tai taryboje kai kurios valstybės narės turi labai aiškę poziciją dėl šio klausimo. Ir pavyzdžiui, birželio mėnesį pasiekėme pasiekėme politinį sutarimą, tarsi esame kelio pradžioje. Na, ir tikiuosi, kad e, pavyks susitarti ir su Europos parlamentu ir tas uh, pasiektas rezultatas duos naudos Europos pacientams. Taigi visiškai palaikau šį dalyką. Na, gal ir nerenksime konferencijos, konferencijos skirtų visiems klausimams, buvo iškeltas savižudybių klausimas. Na, na ir pavyzdžiui, valstybių lygių mes turime ambicingus planus skirtus šiai problemai. Na, ir, kaip jau minėjau, bus surinktos konferencijos skirtus chroniškams ir retoms lygoms. Na, kai kalbame apie europinį lygį, ir europinį solidarumą, tai jis tikrai labai prasmingas tam, kad e, tie retomis e, ar chroniškomis e, lygomis sergantis pacientai turėtų galimybę gydytis. Na ir turi, egzistuoja vaistų kompensavimo sistemos, bet pacientas turi teikti prašymą kompensuoti jam vaistus, po to vyksta dėrybos dėl kompensacijos, tačiau kadangi e, retos lygos e, gydomos labai retais vaistais, tai reikia e, teikti prašymus net ir įmonėms kad būtų kompensacija. Taigi aš manau, kad čia reikėtų pažangos europinių lygių ir reikalinga um, tokių pacientų kuravimo sistema, taip pat ir galimybė gauti retus vaistus jiems yra svarbus klausimas. Taigi, kaip jau minėjau, yra iniciatyva, bus rengiama konferencija skirta rytom, retoms lygoms, tačiau bus surinkta ir konferencija skirta chroniškoms lygoms. E, du parlamentarai kalbėjo apie tokių uh, suinteresuotų asmenų užimtumo aspektą bei ekonominį aspektą. Uh, tokių chroniškai sergančių pacientų galimybę įsidarbinti ir taip toliau. Ir viso to kaštus. Na, kaip jau minėjau, chroniškams lygoms skirta konferencija vyks rūdienį. Nokai dėl informacijos pacientams, aišku, labai sudėtinga atskirti reklamą nuo informacijos. Be to yra ir viešų valdžios institucijų, privačių įmonių atsakomybės klausimas. Tai sudėtingi klausimai, bet vėlgi reikia žengti į priekį, nebejoju, kad pavyks pasiekti pažangos. Taigi, ir minėjau mūsų prioritetus ir tarp jų be abejo ir informacijos pacientams klausimas. Pone pirmininkai, gerbiami kolegos. E, dėl kiekvieno klausimo norėčiau išsameu pakalbėti apie tai, ką darome tiek pas mus Belgijoje, tiek ir ką numatėme daryti Europinių lygių, tačiau neformalios e, sveikatos apsaugos ministrų tarybos uh, metu konstatavau, jog sudarant šį pacientų informavimo paketą valstybės narės yra sutikusios daryti kompromisus. Taigi, kaip ten bebūtų, informuosiu Jūs apie pažangą. Dėkoju, ponė Laruel, jūsų, jums nebuvo užduota jokių konkrečių klausimų, tai tuomet vėl suteiksiu žodį parlamentarams, ponė Saro Latford. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dirbau chroniškų lygų e, srityje ir kolega Paranova ką tik kėlė šį klausimą. Na ir iš tiesų, mes dirbame chroniškų lygų alijansų kontekste. Na ir čia paminėčiau uh, e, šird, širdies, uh, inkstų susirgymus, e, viešinius susirgymus, tuberkuliozę, taigi aš esu atsakinga už tuberkuliozę šiame parlamente ir tai yra tarp praktinis klausimas. Taigi labai m, mm, džiugu, kad Belgija savo pirmininkamų metu kels e, chroniškų lygių klausimą. Konferencija, rodos, vyks e, spalio mėnesį. Nors, rodos, tai bus Strasbūro sesijos savaitės, tačiau e, e ir Aišku, tikriausiai ir Belgija sutiktų su mumis, kad būtų gerai plenarnės savaitės rengti Belgijoje, Belgijoje, Briselė, tačiau taip nebus. Mūsų čia nebus. Na, kaip, ką darysi? Mano konkretus klausimas yra štai koks. 2011 m. rugsėjį įvyks jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimas skirtas uh, neužkrečiamoms lygoms ir šių metų gegužės mėnesį buvo parengta rezoliucija uh, na, gal nebus surinkta speciali sesija, tačiau bent tokios buvo pagidauta. Taigi, pagal mano turimą informaciją, gal kiek neformalę, kiek žinau, jungtinės tautos ketina nurodyti dvi jungtinių tautų valstybėms narėms renkti šią sesiją. sesiją. Taigi būtų puiku, jeigu viena iš tų šalių būtų ES valstybė narė. Galbūt jūs žinote, ką nors apie šį klausimą. Gal žinote, ar kokie jau darbai pradėti, pradėti planuoti susitikimai. Nes aišku, norėtume visą tai e, koordinuoti, koordinuoti ES atstovavimą šio aukšto lygio susitikimo metu. Na ir būtų įdaliausia, jeigu viena iš valstybių narių iš ES pusės būtų viena iš tų dviejų rengiančiųjų jungtinių tautų e, narių atstovių. Dėkoju, Sara. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau paklausti apie mažia, mažiausią Europinės sveikatos priežos paslaugų teikimo, teikimo ribą. Aš suprantu su to susijusias problemas, tačiau visi ES piliečiai turi vienodas teises ir kiekviena valstybė narė gali priimti savo sver, sprendimus. Toliau dėl naujų maisto produktų norėčiau, kad e, jūs man plačiau paaiškintumėte tarybos poziciją, nes trilogo metu e, buvo kalbama apie e, tai, kad reikia uždrausti klonuotų gyvūnų ir jų palikonių mėsos produktus. Tačiau man atrodo, kad tai būtent ir yra teisinga parlamento pozicija, kuriai nepritarė taryba ir komisija ir dėl jos net nebuvo e, deramasi. Taigi, kokia būtų jūsų nuomonė tuo klausimu? Taip pat mes pritarėme tam, ką šiandien pasakė atsakingas komisaras, kiekviena valstybė narė turėtų turėti galimybę uh, savarankiškai priimti sprendimus, kokius gaminius galima pardavinėti toje šalyje ar ne. Ir lygiai tą patį galima pasakyti ir apie genetiškai modifikuotus organizmus. Kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės ir užimtumo klausimą, norėčiau priminti jums, kad kad per šiuos šešerius savo pirmininkavimo mėnesius jūs turėtumėte taip pat kreipti dėmesį ir į jaunimo nedarbo problemą ir galbūt čia galima kalbėti apie PPO ir apie dėrybą su valstybėmis, kurios neturi tokių standartų kaip ES, tai iškraipo rinką ir lemia nedarbo augimą Europos Sąjungoje. Taip pat yra Kyoto protokolas, kurio aukomis tampa mūsų įmonės. Taigi, manau, kad mes turime atitinkamai dėrėtis su PPO ir siekti e, vieningos muitų sistemos. Dėkoju. Sergio Berlato. Galiu padėkoti, galiu pritarti kolegoms, kurie dėkojo abiems ministrėms. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad taip išsamei pristatėte savo programą, nes visuomenės veikata yra labai susijusi su teisingų informacijos teikimu, nes jeigu yra iškraipama informacija arba jeigu teikiama neteisinga informacija, tai gali sukelti tikrai didžiulę žalą. Taigi e, norėčiau pasakyti, kad mes turime labai atsargiai elgti su tam tikromis apibrėžtimis. Jeigu mes kalbame apie H1N1 gripo pandemiją, tai iš tiesų tai yra didžiulė epidemija. Todėl aš norėčiau paklausti abiejų ministrių, ką moksliniai duomenys sako apie tą didžiąją epidemiją, kas tai buvo ar epidemija ar pandemija, kokia yra mokslininkų nuomonė. Ir todėl norėčiau paklausti, ar jūs turite atitinkamų duomenų dėl mirties atvejų nuo H1N1 gripo ir ar galima palyginti e, mirusiųjų skaičių su įprastinio sezoninio gripo mirusiųjų skaičiumi. Toliau dėl vakcinavimo. Čia taip pat galima kalbėti apie įmanomą H1N1 gripo perdavimą žmogaus žmogui ir norėčiau paklausti, ar ministrės turi atitinkamų mokslinių domenų, kurie, kurie įrodytų, kad H1N1 gripas yra, gali būti perdodamas žmogaus žmogui. Taip pat turime nepamiršti vieno dalyko, to, kas buvo pastebėta Europoje tos epidemijos atveju. Čia būtent farmacinės įmonės galėjo labai pasipelnyti, išlavę savo sandėlius ir pardavę e, visas vakcinas ar, ima, ar e, visus įmanomus vaistus nuo gripo. Toliau e, reikia kalbėti apie prevenciją nes prevencija yra pigesnis dalykas už bet kokį gydimą. Todėl ar yra daroma tam tikrų e, žygių šioje srityje. Toliau kalbant apie tabako iniciatyvą arba informaciją dėl alkoholio e, produktų, iš tiesų svarbiausia yra pabrėžti tinkamą vartotojų informavimą ir kad vartotojai būtų informuoti, ką sukelia piknaudžiavimas tabako, alkoholio ar kitais maisto produktais. Nes bet koks piknaudžiavimas, pavyzdžiui, gali e, paskatinti vėžio atsiradimą ir jeigu mes neturėsime e, ankstyvos diagnostikos sistemos, tai, galės, tai tuomet susidursime tikrai su didelio, didelio masto problema. Dėkoju toliau Ana Rosbach. Tak, formand. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti keletą pastabų. Buvo kalbama apie vieningas paslaugas teikiam, tiekiamas, teikiamas pa, pacientams, tačiau kaip galima užtikrinti nuoseklų judžių pacientų gydimą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus viena, vienoje šalyje yra operuojamas, o vėliau po operacijos turi būti gy, gydomas kitoje šalyje. Man labai aktualus šitas klausimas, kaip sprendžiamas tokios problemos. Toliau kitas klausimas susijęs su klonuotais gyvūnais. Kaip Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, mano, ar galima pasiekti e, kompromiso šioje srityje, nes parlamentas labai e, įsikibęs savo sprendimo. Toliau dėl nanotehnologijų. Ką manote? E, kokie yra moksliniai aspektai, kaip nanotehnologijos įtakoja mūsų galūnės ir žmogaus sveikatą apskritai. Mes gauname įvairios skirtingos informacijos, kokia yra mokslinė informacija. Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su tabaku. Aš dabar nenoriu kalbėti apie rūkimą, aš nežinau, ar, ar, ar Danijos. Ar E, ar mes e, dabar, pavyzdžiui, aš norėčiau prisiminti kramtomą į tabaką, nes mačiau, kad kolega Fielneris e, išsinešė dėžutę to uostomo tabako vadinamo snūzė. Snūzas. Tai ar toksai tabakas irgi yra kenksmingas, nes jis yra nerūkomas, čia yra nenaudojama jo, nenaudojamas joks kenksmingas popierius. Žinau, kad keletas valstybių narių yra uždraudusios šį uostomą į tabaką. Taigi, ką apie tai mano Belgijos, Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė ir ką jūs manote, e, kaip gali vartotojai gauti teisingą informaciją, o ne gamintojų įtakota kažkokią tendencingą informaciją? Mesdames les ministres, peut-être en commençant par Madame Laruelle. Dėkoju, nu dabar žodis e, mūsų viešnioms atsakymams. Visų pirma, ponė Laruel. Ačiū visų pirma apie GMO. Manau, kad visi turėtų paskaityti komisaro daly rekomendacijas. Jos tikrai labai naudingos ir beje tiek parlamentas, tiek taryba turi panagrinėti tas rekomendacijas ir mes Liepos pabaigoje taryboje taip pat tai svarstysime. Taip pat turėtumėm ieškoti kompromiso ir nereikėtų pamiršti, kad po to, kai išauginami tokie GMO, yra į rinką pateikiami ir vaisiai tų augalų, tų pasėlių, tai, kas užauginama. Nereikėtų to pamiršti, kad GMO yra tokie augalai yra ne tik auginami, bet paskui patenka ir į rinką. Tad dėl to reikėtų padiskutuoti. Toliau, dėl PPO. Žemės ūkio taryba jau nekartą yra patvirtina savo poziciją dėl PPO dėrybų ir kiekvieną kartą mes kalbam apie dėrybinį mandatą ir kiekvieną kartą Žemės ūkio komisaras išsako savo poziciją per PPO sustikimus arba Merkosūro dėrybas ir kiekvieną kartą pabrėžia, kad Žemės ūkis negali tapti auka ir kad mes tikrai negalime žemės ūkė imtis tam tikrų e, žygių, tam tikrų veiksmų ir jeigu pralaimė žemės ūkio sektorioje, bandom atsigriepti kitose sektoriuose. Tai tikrai neteisinga. Ir reikėtų pažiūrėti į Lion pranešimą. Jis yra tikrai puikus žingsnis tinkama linkme. Taigi visą tai reikėtų padiskutuoti atitinkamuose kontekstuose. Taip svarbu, aišku, kad visi laikytųsi tų pačių standartų ir kad į ES įvežami produktai taip pat būtų gaminami pagal tos pačius standartus kaip ir mūsų standartai. Nes priešingų atveju tikrai kils labai didelių problemų. Jei neklystu, tai mes kiekvienais metais turime sumokėti didelius kiekius pinigų JAV kaip baudas už tai, kad mes draudžiame įsivežti iš JAV tam tikrus produktus pavyzdžiui, genetiškai modifikuota jautiena ar kiti panašus produktai. Taip yra todėl, kad mes turime savo taisyklės ir tikrai būtų gerai, jeigu visi kiti irgi turėtų tokias pat taisyklės, kad tie standartai būtų vienodi. Taigi tikrai būtų gerai, jeigu visiems produktam, kurie įvežami į ES, būtų taikomi tie patys standartai kaip ir ES produktams. Ir to norėti tikrai yra visai normalu. Dėkoju. Ačiū ministrai už tokius žodžius ir tai tikrai labai svarbu mums visiems. Na, o dabar žodis teiksiu ponio Onkilinks. Visų pirma, dėl kramtomo tabako arba dėl uostomo tabako. Tikrai pasižymėjau šį klausimą ir tikiuosi, kai kitą kartą susitiksime, aš galėsiu naujų pasiūlymų pateikti. Toliau dėl gripo. Vyks aukšto tiksliau vyko aukšto lygio konferencija, jos metu buvo parengtos išvados dėl stebėsenos. Ir tai yra mm, tam tikras išvadų dokumentas, dėl kurio buvo sutarta ir taryboje, ir dokumente kalbama apie stebėseną, apie tai, kad ir toliau reikia investuoti nacionalinius stebėsenos centrus ir ypatingai daug dėmesio skirti epidemiologiniai stebėsenai taip pat serologiniai, virusiniai stebėsenai ir tai ypatingai svarbu ir krizės laikotarpiu. Taip, visi suprantame, kad krizės laikotarpiu viskas yra daug sudėtingiau, tačiau net ir krizės laikotarpiu reikia bent minimalios pažangos tam, kad galėtumėm priimti būtinus sprendimus ir kad nebūtų daromas per daug didelis spaudimas tokiem centram. Buvo pateikta nemažai pasiūlymų dėl daugia sektorinio šio klausimo pobūdžio, dėl galimos pridėtinės vertės, dėl vairių priemonių, kurias pastelkus galima būtų užpildyti žinių spragas, išvengti pažeidžiamumo didesnio, taip pat užtikrinti įvairių ekonominių sektorių nepriklausomą pandemijos atveju. Taip pat noriu priminti, kad buvo pateikta ir nemažai pasiūlymų dėl naujos socialinės medijos ir E, buvo teikiam pasiūlymai dėl to, kad galima įvairiausiais naujais kanalais teikti aktualią informaciją, ją platinti. Ir apie tai buvo daug kalbėta taip pat ir per neformalią konferenciją. Taip pat buvo daug kalbėta apie Europos vaistų agentūros bendradarbiavimą su Europos lygų kontrolės centru ir su kitom asociacijom bei organizacijom. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia uh, atlikti įvairius tyrimus, tačiau tie tyrimai, vakcinų tyrimai turėtų būti nepriklausomi nuo farmacijos įmonių ir reikėtų tyrimų metu panalizuoti, kokiagi yra padėtis su vakcinom, koks jos veiksmingumas ir taip toliau. Ir visi šie klausimai buvo jau ne kartą svarstyti konferencijų metu ir tikrai konferencijų metu buvo parengtos taip pat ir praktinės labai geros išvados, geros rekomendacijos, kuriomis galime vadovautis ir jos tikrai būtų naudingos. Toliau, taip pat buvo klausimas užduotas dėl vakcinų, dėl vakcinavimo. Kaip žinote, mes savo darbę iki šiol taikėme tą atsargumo principą ir tai yra normalu turėjome elgtis atsargiai, tikrai negalime sėdėti sudėję rankų, kai matome, kas vyksta, kai yra didžiuliai srautai informacijos, reikia imtis veiksmų ir tikrai turiu pasakyti, kad tai nėra lengva. Buvo nuspręsta skiepyti rizikos tam tikras grupės per bendrosios praktikos gydytojų kabinetus ir tai davė neblogų rezultatų, tačiau tai turėjo įtakos ne tik kovojant su H1N1, tai taip pat padėjo spręsti ir problemas susijusią su sezoniniu gripu ir sumažino nuo to gripo kenčiančių žmonių skaičių. Vis dėlto turiu pasakyti, kad ateityje, jei ir kils dar viena pandemija, mes e, nebūtinai sugebėsime su ja susitvarkyti e, jeigu dirbsime pagal tas priemonės, kurias taikydavome praeitįje. Reikia naujų priemonių, reikia ieškoti naujų darbo būdų ir reikia imti jauti už ragų iškart, kai tik atsiranda problemų. Ir bent jau praeitie tai pasiteisino, nes jau Liepos pradžioje buvo surinkta, surinktas ministrų susitikimas, buvo svarstomas šis klausimas, taigi mes tikrai jį sprendėm netidėliotinai. Toliau, lėtinės lygos. To nepaminėjau anksčiau, bet pasakysiu dabar, bus surinkta konferencija e, skirta visoms raumenų ir kaulų e, lygoms ir tai bus tam tikra lėtinių lygų konferencijos dalis. Tai bus vienas iš tos konferencijos elementų. Kalbėsime apie šias lygas ir tikrai tikimės, kad ir parlamentas parodys susidomėjimą šią konferenciją kad ir jūs galbūt kai kurie dalyvausite ir kad galėsime vėliau panagrinėti išvadas tos konferencijos ir pažiūrėti, kas mūsų laukia ateityje. Ir manau, kad lapkritį turbūt bus surinkta ta konferencija. Toliau. Vėžys. Vėžiniai susirgymai neformalaus ministro sustikimo išvadose labai daug kalbama apie prevenciją. Ir viena iš sričių, kurioje es šalis nori siekti didelės pažangos, yra moksliniai tyrimai. E, tačiau, na, moksliniai tyrimai neduoda jokios visiškai naudos, jei e, juos atliekant nepasinaudojate solidarumo principų ir paskui nepanaudojate rezultatų. Tad tai labai svarbu. Toliau kitas dalykas - neužkrečiamos lygos ir jungtinės tautos. Aš pati prieš kelis mėnesius buvau Ženevoje, o tiksliau buvau ten vasario mėnesį ir dalyvavau pirmojoje darbo sesijoje. Ir taip turiu pasakyti, kad ir toliau mes koordinuosime savo darbą europiniu lygiu tam, kad galėtumėm stebėti rinktinių tautų iniciatyvas, kurių įmamasi ir jas reaguoti. Tiek pirmininkė būtų iš mano pusės, tiek atsakymų. E, trumpai. E, Gerbiami kolegos, matau, kad daugiau klausimų nėra, todėl norėčiau visų mūsų vardu nuoširdžiai padėkoti abiems ministrams. Dėkojame už tokį kokybišką pasikeitimą nuomonėmis, taip pat dėkojame už jūsų atvirumą, už visą suteiktą mums informaciją. Manau, kad iš tiesų mums visiems buvo labai svarbu sužinoti, ką žada nuveikti Belgija per artimiausius šešis mėnesius, o dabar siūlyčiau e, trumpą pertraukėlę, 17 val. atvyks komisaras dalyviai.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 Jis su mumis kalbėsis apie komisijos pasiūlymą dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Matau, kad atėjo mūsų pirmininkas ir suteikiu iš pradžių žodį jam. Merci. So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Taigi, gerbiami kolegos, galiu tęsti ten, kur e, nutraukė savo darbą Korin Lepaš. Aš pats atvyks, atvykau iš neformalaus aplinkosaugos ministrų e, susitikimo ir rytoj atvyks tarybos pirmininkė ir pristatys mums tą neformalų ministrų susitikimą. O dabar mes turime kitą darbo tvarkės punktą, taigi norėčiau pasveikinti sveikatos apsaugos komisarą poną Daly ponė Dali, mes su įdomumu, su susidomėjimu lauksime, e, kad jūs mums pristatytumėte komisijos pasiūlymą dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir be didelės įžangos iš karto suteikiu jums žodį, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. 2010 m. kovo mėnesį aš mm, pasisakydama sakiau, kad esu įsipareigojęs dar iki vasaros pateikti konkretų pasiūlymą dėl to, kiek laisvės gaus valstybės narės apsispręsdamos ar leisti ar neleisti savo teritorijai auginti GMO. Ir šiandien tikrai su džiaugsmu e, asmeniškai jūsų komitetui pristatysiu priemonių paketą, kurį komisija patvirtino šį rytą. Be abejo, labai svarbu yra glaudus bendradarbiavimas su jumis, aplinkosaugos komiteto nariais Europos parlamente ir tai yra labai svarbu tam, kad užtikrintumėm, jog mūsų piliečių norai ir pagėdavimai ir poreikiai būtų atspindėti mūsų kuriamoje politikoje. Pristatysiu Jums tam tikrą paketą, kuris leidžia štai ką. Visų pirma, leidžia rasti spartų ir nedelsiant taikomą sprendim, tam tikrą sprendimą kurį galėtų taikyti valstybės narės. Taip pat jis užtikrina daugiau teisinio aiškumo valstybėm narėm ir numato tam tikras priežastis, kuriomis remiantis valstybės gali apsispręsti. Tad tai bus naujas požiūris į GMO. Tai tą požiūrį aš jau pristačiau politinių frakcijų atstovams prieš kelias savaitės ir tas naujas požiūris bus įgyvendintas per šias priemonės. Visų pirma, komisija parengs komunikatą, kuriame paaiškins tą lankstesnį principą, tą poziciją. Taip pat bus parengtos naujos rekomendacijos dėl sambuvio ir jos pakeis 2003 metų rekomendacijas. Taip pat bus pateiktas bendro sprendimo prieimimo procedūrai e, pasiūlymas dėl 2001 metų 18 direktyvos peržiūros ir ten bus kalbama apie tai, kad valstybės narės gali riboti arba uždrausti GMO auginimą savo teritorijoje ir tai joms suteiks didesnį teisinį aiškumą. E, taip pat turiu pasakyti, ką duos šis paketas priemonių. Visų pirma, e, ponas Baroso jau buvo pristatęs savo politinėse gairėse šį svarbų klausimą, jis bus toliau aiškinamas. Taip pat e, Noriu priminti, kad 2009 metais 13 valstybių narių jau buvo pateikusios prašymą, prašė bendros autorizavimo sistemos, kuri remtųsi moksliniais duomenimis ir tai būtų nauja sistema dėl leidimų išdavimo gėmų auginimui. Tad turiu pasakyti, kad komisija supranta, jog valstybė narė reikia daugiau lankstumo, kad galėtų atsižvelgti į vietos regionės nacionalinės sąlygas, kai yra rengiamos sambuvę tam tikros priemonės. Ir visa tai bus atspindėta naujos rekomendacijos dėl sambuvio. E, mūsų pasiūlymas tikrai numatys daugiau lankstumo, kurio tikrai reikia. Ir mes kalbėsime apie tai, kad tos sambuvio priemonės, kurias rengia valstybės narės, turėtų nustatyti mažesnę slengstinę ribą dėl buvimo tokių medžiagų nei ta riba, kuri yra dabar, tai yra 0,9 procento. Taip pat akivaizdu, kad nacionalinės priemonės turės būti proporcingos. Tai yra reikės atsitikti atsižvelgti tam tikras apsaugos priemonės skirtas vietos ūkininkams arba regioniniams ūkininkams. Toliau kitas dalykas. Valstybės narės gaus palaipsniui daugiau laipsnės apsispręs, laisvės apsispręsti dėl GMO auginimo. Ir mūsų nuomonė tai bus pats geriausias būdas suteikti valstybėm narėm šią teisę priimti sprendimą ir jos galės sprendimą priimti ne tik remiantis moksliniais rezultatais, ne tik poveikio aplinkai bei sveikatai, bet ir kitom priežastim. Manome, kad prie direktyvos dėl gėmo auginimo, jei pridėsime naują straipsnį, tai tikrai tai bus naudinga ir pakeis visą padėtį. Taigi komisija stengsis labai skaidriai, sparčiai spręsti šį klausimą ir jau anksčiau buvome susitikę su visom suinteresuotom šalim, susitikom su valstybių narių delegacijom, su Europos parlamento atstovais ir jau tada kalbėjome apie naują GMO auginimo politiką ir tikrai mūsų pasiūlymai susilaukė teigiamo vertinimo. Tačiau taip pat turiu pasakyti, pasakyti, kad e, šis pakeitimas, kaip ir visi pakeitimai, sukelia ir tam tikrų klausimų, tam tikrų abejonių. Turiu Jūs patikinti, kad aš be abejo ketinu ir toliau dirbti tam, kad būtų gerinamas tas leidimų išdavimas GMO Europos Sąjungoje. Be abejo, tai bus susiję ir su aplink, poveikio aplinkai. E, E, vertinimu bei su rizikos vertinimu. Taip pat mes parengsime ataskaitą dėl socialinių ekonominių faktorių šitam kontekste. Tai padarysime iki 2010 pabaigos. To mūsų prašė aplinkos ministrų taryba dar 2008 metais. Taip pat parengsime ir dokumentą dėl pašarų. Taip pat be abejo Labai svarbu yra 26b ir 26a straipsniai bei jų nuostatos ir būtent tuose straipsniuose paminėtos tam tikros prievolės. Akivaizdu, kad sprendimų prieimimo procedūros yra labai sudėtingos ir reikia tobulinti tas procedūras, o tai reiškia, kad parlamentas, komisija ir taryba turi dirbti kartu, turi ieškoti bendro sprendimo. Naujas požiūris į GMO auginimą atitinka realybę, besikeičiančią realybę, turime atsižvelgti į tą praktiką, kuri egzistuoja valstybėse narėse ir be abejo turime laikytis proporcingumo bei subsidiarumo principų. Manau, kad tas sprendimas, kurį dabar turime, yra pusiausvyra, kurios mes visi ieškojome ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam sprendimui, kurį ryte priemė komisarų kolegiją ir tikiuosi, kad jūs taip pat jam pritarsite ir manysite, kad tai yra teisingas sprendimas. Aš tikrai laukiu jūsų reakcijos ir jei bus kokių klausimų, mielai į juos atsakysiu. Ir jei leisite, aš dabar perduosiu jūsų komiteto pirmininkui tuos sprendimus, kuriuos iš ryto patvirtino komisarų kolegija. Dėkoju ponui komisarui už suteiktą informaciją dėl komisijos sprendimų. Envi komiteto delegacija lankėsi Parmoje agentūroje ir ten vyko intensyvios diskusijos apie genetiškai modifikuotus organizmus. Aišku, buvo kalbama ir kitomis temomis, tačiau taip pat nagrinėjome klausimą, kaip reikia parengti mokslinės studijas, kaip reikia renkti analizės apie grėsmę aplinkai ir sveikatai ir, kaip jūs minėjote, jūsų pasiūlymas sulaukė palaikymo, tačiau e, sukėlė ir daug klausimų. Ir aš esu tikras, kad čia aplinkosaugos komitete tikrai bus daug klausimų. Aš turiu ilgą kalbėtojų sąrašą. Pirmam žodis teiksiu Richardui Zieber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai John Daly už tai, kad jis laikėsi savo pažado ir klausimų metu e, pažadėjęs pristatyti pasiūlymą, atvyko ir pristatė tą pasiūlymą. Norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad tos valstybės narės, kurios kritiškai vertina GMO, e, gavo galimybę eiti savo keliu ir kad komisijos spaudimas daromas valstybėms narėms dėl GMO yra šiek tiek silpnesnis negu buvo anksčiau. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pagal šią, šį pasiūlymą atsirado galimybė dėl uh, uždrausti GMO uh, e, auginimą dėl koegzistencijos priežasčių. Taigi uh, čia taip pat yra keletas tokių apibrėžčių, kurios vis tik kelia uh, tam tikrų klausimų, e, ypač jeigu mes kalbėsime apie dabar galiojančią procedūrą. Pone komisarė, čia negali būti kažkokių neiškumų, čia turi būti nuo pat pradžių taikomi griežti vienodi kriterijai, jeigu yra leidžiama auginti GMO. Tai yra negalima kažkaip iškraipyti leidimo procedūros ir jos pagreitinti. Taigi norėčiau, kad jūs dar pakomentuotumėte pačią procedūrą. Toliau kitas dalykas yra susijęs su e, skaidrumu ir, ir stebėsina. E, ar komisija ir toliau steb, taikys stebėsenos sistemą ir ateityje stiprins stebėseną e, GMO ir ar bus e, užtikrinta prieiga prie atitinkamų duomenų, kad piliečiai ir suinteresuotos organizacijos galėtų stebėti šį darbą. Toliau kitas klausimas, e, komisaras paminėjo ir e, tekste taip pat kalbama apie proporcingas priemonės. Taigi, ką tai reiškia? E, jeigu komisija kalba apie e, proporcingas koegzistavimo priemonės, tai kas tai yra konkrečiai? Ar tai vėlgi yra kažkokia paslėpsta, paslėpta išlyga ar sąlyga, kuri padėtų e, daryti spaudimą, kad valstybės narės leistų auginti GMO savo teritorijose? Rekoju Richardui Zėber, Dagmarot Berend. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkuoju, kad pristatėte savo e, pasiūlymą ir tikrai puiku, kad atvykote iš karto po to, kai buvo primtas tas pasiūlymas tą pačią dieną. Keltas pastabų. Na, manau, gera mintis, kad šis pasiūlymas turi atitikti tikrovę. Na ir iš tikrųjų mes turime Europos autorizavimo procedūrą ir valstybės narės turi teisę autorizuoti ir netgi ir tai daro. Na ir ilgainiui mes turime uh, e, e, stebėsiną, kuri nebuvo tikroji stebėsina. Taigi mes artėjame prieš tai kokios sistemos. Tai yra tam tikrose ES priimtina neigiamo, visuomenė sutinka, kitose ne. Taigi E, man rodos, iš pirmo žvilgsnio pasiūlymas tai kaip ir neblogas, galbūt kai kuriuose srityse reikia suformuluoti viską kai aiškiau, ponas Zeberis ką tik tai minėjo. Taigi, pirmiausia, europinis autorizavimas. Jūs minėjote, kad autorizavimo sistema turėtų būti gerinta. Na, aš ką tik tai minėjau, mūsų pirmininkas kalbėjo apie mūsų vizitą Parmoje, e, sveikatos, e, maisto produktų saugos agentūroje. Ir Ir buvo kalbam, ir buvo metu, pastebėta, kad šiuo metu pasirengimas e, e, GMO saugai nepakankam, užtikrinti nepakankamas. Mes kalbame kol kas apie prevencinį, prevencinį principą. Na, ir ponė Lepaš ir kiti irgi žino, kad EFSA turi būti pagerinta tas, sutinka, kad ta sistema turi būti pagerinta ir GMO srityje viskas dar nėra pakankamai gerai, tikrai trūksta pasitikėjimo ir dar neužtikrinti žmonės, kad viskas daroma saugumą ištikrinti. Jūs kalbėjote diplomatiškiau, jūs sakėte, uh, reikia gerinti autorizavimo sistemą, bet aš galiu kalbėti tiesiai šviesiai, tik mums reikalingas autorizavimas, nenorėčiau tai vadinti subsidarumo principu, tiesiog pasakyčiau, kad valstybės narės turėtų vadovautis tais principais, kurių iš jų tikisi piliečiai. Tačiau manau, kad yra du ramšiai, kurie galėtų e, suartinti abi sistemas, na galbūt galima būtų keisti auginimo, gamo auginimo uh, teisės aktus, bet vėlgi teisės aktai egzistuoja lygiai grečiai ir ponas Zebersti taip pat minėjo, esu visiškai įsitikinęs, kad jūs ar mes Europos Sąjungoje e, e, egzistuojame tas privalomo pobūdžio nuostatas, kurios užtikrina sistemos, autorizavimo sistemos egzistavimą. Taigi turime autorizavimo sistemą, kuri yra patikima, o valstybės narės turi turėti galimybę leisti ar neleisti auginti tuos pasėlius, genetiškai modifikuotus pasėlius. Bet tuomet tos valstybės narės turėtų taikyti saugos priemonės, kurios užtikrintų saugumą, kaip lyga grečias priemonės prie autorizavimo sistemos. Pavyzdžiui, Belgija, Austrija, Vokietija, Prancūzija ne nepriklausomai, kur jūs esate, e, kad tam tikrose regionuose kitos valstybės narės primtas sprendimas gali daryti jums įtaką. Taigi, aš manau, kad tai geras kelias į priekį, bet dar reikia eiti toliau ir pirmiausia pradėti reikia nuo patikimo e, autorizavimo. Corinne Lepage. Merci. Corinne Lepage. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė, kad iš karto priemi sprendimą atvykote šiandien pas mus. Tiesiog galiu pritarti tam, kas sakė ponė Dagmar Rodbėrin. Mm, valstybės narės turi turėti galimybę uždrausti auginti GMO. Gal tai tikrai neblogas, tačiau tam reikalingas teisinis pagrindas. Nesu tikra, ar turiu galutinę pasiūlymo versiją, tačiau tarkim, jeigu dėl koegzistavimo ar dėl kokių nors priežasčių, sveikatos apsaugos priežasčių, e, valstybės narinės neturės galimybės taikyti draudimus auginti pasėlį, genetiškai modifikuotus pasėlius, tai koks bus tas teisinis pagrindas. Jeigu valstybės narės kartą priims tokius sprendimus uždrausti sodinti GMO, tai, tai jos turi turėti teisinį pagrindą. Kitas klausimas yra susijęs su naujomis GMO gairėmis, kurios bus e, parengtos kartu su naujaja procedūra. Ponas Leninas ir ponė Dagmar Rodbėran atkreipė dėmesį į EFSOS taikomą praktiką. Na, ir na, įvyko labai atviros diskusijos su EFSA atstovais ir išsakėme mūsų požiūrį į EFSUS e, po, poziciją dėl GMO, dėl to, kaip ji e, elgėsis GMO atveju, tai yra, kad požiūris selektyvus, nėra mokslinio pagrindo ir tikrai puiku, ponė komisarė, kad primintėte, jog labai svarbu užtikrinti ekspertų nepriklausomumą kaip principą. Ir priminsiu, ką sakė EFSA direktorė, ji kalbė labai panašiai kaip ir jūs. Na, manau, kad reikėtų skirti dėmesio dalykiniams klausimams. 2008 metais gruodžio mėnesį buvo primtas sprendimas, jis yra susijęs su interesų konfliktais ir manau, kad mums reikalinga pluralistinė procedūra dėl šio mokslinio vertinimo. Pone komisarijai, jūs kalbėjote apie rizikos aplinkai vertinimą. Mano manimu, dar svarbesnis yra po sveikatos rizikos, poveikio sveikatai klausimas. Na ir manau, kad e, tų gairių dėka bus galima atlikti mažiau tyrimų, bandant išsiaiškinti, ar GMO turi poveikį žmogaus sveikatai ar ne. Na, 90 dienų, 3 mėnesiai iš tikrųjų labai trumpas laikotarpis, bandant nustatyti, ar GMO turės poveikį sveikatai, ypač kroniškomis lygomis sergantiems pacientams. Taigi mes čia turime atsakomybę, reikia tęsti mokslinis tyrimus GMO srityje, tačiau moksliniai tyrimai GMO srityje reiškia ne vien tik tais naujų GMO kūrimą, bet ir GMO poveikio aplinkai ir sveikatai ištyrimas. Pone komisarė, jūs kalbėjote apie komisijos leidimus amfloros bulvėms. Tai Jūs kalbėte apie tai, kad tos bulvės yra saugios ir praeitą savaitę EFSA direktorė nurodė, kad dėl floros reikia e, patikrinti kai kurios uh, elementus. Nesakėme, kad problema apskritai nėra. Kaip ten bebūtų, komisija nusprendė suteikti leidimą auginti amforo veislas bulves. Nevertinsiu šio sprendimo, ar jis yra geras ar ne, bet bijau, kad čia buvo komunikavimo klaida, tai sakė ir EFSO direktorė. Taigi, noriu paklausti, ar tikrai geras sprendimas leisti auginti amflorą bulves, nors EFTA į tai žiūri EFSA tai žiūri skeptiškai ir turi rimtų dviejonių. Taigi tikrai galvoju, e, abejoju, ar tas sprendimas iš tikrųjų pagristas. Santas. Sartuhasiu. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju ir komisarui, kad atvykote. Tačiau visų pirma, turiu pasakyti, kad esu nusivylusi. Viena iš priežasčių yra ta, kad jūs, komisarė, daly šį klausimą jau aptarinėjote prieš kelias e, savaitės su politinių frakcijų vadovais, kurie dirba mūsų komitete. Ir e, tuomet per tas diskusijas mes kalbėjom apie tas priežastis, remintis kuriomis valstybės narės gali uh, visiškai ar iš dalies atsisakyti leisti auginti GMO jų šalių teritorijose. Tuomet buvo parengtas dokumento projektas ir jame buvo sakoma, kad komisija ketina nesuteikti valstybėm narėm teisės remti sveikatos ir aplinkos kriterijais kaip priežastimis atsisakyti auginti GMO. Tuomet jūs sakėte, kad jūs pasiūlysite daugiau lankstumo, maksimalų lankstumą valstybėm narėm ir pakeistę šiek tiek situaciją. Tačiau dabar dabartinis pasiūlymas, kurį matome, kuris, dėl kurio sutarta ir kuris paskelbta šiandien, matome, kad jame aplinkos aspektai vis tiek yra neįtraukti kaip galimos priežastys, dėl kurių valstybės narės gali atsisakyti leisti arba apriboti GMO kultūrų auginimą savo teritorijoje. Taigi, kodėl jūs kalbate apie lankstumą, kai realiai jūs neįtraukėte tokio svarbaus aspekto ir tokios svarbios priežasties kaip aplinkos apsauga ir susijusios nuostatos? Toliau kitas dalykas. Jūs sakėte, kad 2008-aisiais aplinkos ministrai jau tuo met pareikalavo geresnio rizikos vertinimo, geresnės procedūros. Šiandien jūs trumpai apie tai užsiminėte, tačiau tuo met, prieš du metus, ministrai jūsų prašė geresnės procedūros, jie prašė minėti ilgalaikės pasiekmes, taip pat vertinti galimas herbicidų panaudojimo pasiekmes, e, ypač kai kalbame apie herbicidam atsparius augalus ir kultūras. Taip pat, pavyzdžiui, buvo klausimų dėl pesticidų arba herbicidų, e, kai jie yra naudojami kartu su kitom medžiagom, koks jų yra poveikis pasėliams. Uh, Taip pat buvo kalbama, kad reikia užtikrinti, jog rizikos vertinimo rezultatai turi būti prieinami ir nepriklausomiems mokslininkams, o ne tik tam tikrom kompanijom, kurios nori gauti tuos leidimus. Buvo kalbama apie visus šios dalykus, prieš du metus buvo to prašoma, tad kodėlgi jūs nepradėjot savo darbo nuo tokio sustiprinto uh, rizikos vertinimo proceso, kurio buvo prašyta dar prieš du metus. Kodėl jūs pradedat lik ir nuo kito galo ir pradedat darbą nuo tokios priemonės, kuri, mes visi žinome, realybėje bus skirta tam, kad tiesiog atvertų daugiau galimybių prašyti leidimų auginti GMO. Marisa Matijas. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Ah, muitas das questões. Dėkui, pirmininkė, komisarė. Tikrai norėčiau pakalbėti apie daugelį dalykų, bet nemažai jų buvo jau aptarta kitų kolegų. Vis dėlto pasakysiu, kad svarbu pabrėžti kai kuriuos elementus. Iš esmės keičiasi situacija ir nuo visiško draudimo mes pereisime prie sąrašo tam tikrų produktų, kuriuos galima bus naudoti. E, ir tikrai svarbu, kad komisijos narys atvyko šiandien, kad jis pateikė mums informacijos. Tačiau norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus, kurie man yra itin svarbus. Manau, kad e, būtinos garantijos. Jos yra svarbios mūsų piliečiams. Nežinau, ar dabar numatytų garantijų ir patikinimo tikrai pakanka. Garantijos iš ties yra esminis klausimas. Kiti kalbėtojai irgi apie tai kalbėjo, klausė, kodėl dabar turimos garantijos nepakankamos ir taip toliau, aš to nekartosiu, tačiau man kyla klausimas dėl teisinio pagrindo, dėl to, kokiam priežastim remiantis valstybės narės tikrai gali uždrausti sodinti GMO augalus. Tad nežinau, ar tikrai tas teisinis pagrindas yra pagrindinis silpnumas šio pasiūlymo, ar tai tikrai yra ta pagrindinė spraga, ar yra kažkokių kitų spragų. Dar vienas dalykas, tiksliau klausimas dėl laiko, dėl laiko grafiko. Mes visi žinojome, kad komisija greitai paskelbs savo sprendimą, žinojome, kad bus rengiamas komunikatas, taip pat žinojome, kad reikia naujo reglamento arba direktyvos dėl GMO kultūrų auginimo. Tačiau man kyla klausimas, kodėl dabar staiga tai pradėjote skubėti, kodėl yra spartinamas tas visas leidimų procesas ir bandoma kažkaip labai skubotai priimti sprendimus. Taip, mes visi suprantam, kad reikia teisės aktų, reikia naujų sprendimų, tačiau aš nesuprantu, kam taip skubėti. Kol kas komisija nepaaiškino, iš kur atsirado ta skubos tvarka, kodėl reikia taip nedelsiant uh, viską apspręsti. Nepamirškime, kad svarbu yra pasitikėjimas, svarbu yra kiti elementai ir todėl norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl taip skubama. Galbūt tai padėtų užtikrinti didesnį pasitikėjimą. Ir jeigu norite to pasitikėjimo, tai tikrai turime aiškiai suprasti, kokiamis priežastimis vadovaujatės. Dėkoju, tai buvo pirmasis klausimų raundas, pasisakė frakcijų koordinatoriai, dabar ponė komisarė galite atsakyti į klausimus, prašau. Ačiū. Be... Dėkoju. Stengsiuos kalbėti trumpai ir atsakyti į klausimus, sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, procedūra. Tikrai procedūros nebus vilkinamos arba jos nebus silpninamos, tai yra procedūros susijusios su gėjimo leidimais. Procedūra yra nustatyta. Ir jau esu tai nekarta minėjęs ir kai kurie komiteto nariai jau tai sakė. Yra aiški procedūra, aišku, jos reikia, ji yra būtina ir mes ją įgyvendinsime. Bus tam tikras procesas, pagal kurį išduodami gemo leidimai. Be abejo, mes tikrai dirbame vadovaudamėsi tarybos ir atitinkamo komiteto prašymų, nes buvo pateiktas e, prašymas sustiprinti socialinį aspektą bei aplinkosauginį leidimų išdavimo procedūros aspektą. Taip, prisipažįstu, buvo šiek tiek vėluojama e, ankstesnėme darbe, tačiau dabar viskas pasikeitė ir buvo prašoma sustiprinti e, tą aplinkosauginį poveikį ir EFSA parengs atitinkamas ataskaitas ir jie taip pat prisidės prie e, viso proceso. Sanko direktoratas taip pat parengs savo dokumentą. Taip pat turiu dar priminti, kad mes atliekame ir du nepriklausomus tyrimus dėl GMO procesų ir todėl stengsimės atsižvelgti bendrai į visus rezultatus ir bendrai pažiūrėti visą procesą. Na, aš manau, kad prireiks dar šiek tiek laiko, bet jau iki 2012 vidurio galėsime bendrai pažvelgti visą informaciją ir taip pat pakalbėti jau ir apie tai, kokios bus pasiekmes, kaip viskas atrodys ateityje ir jau galėsime pradėti plačias bendras diskusijas dėl GMO, nes dabar tikrai būtina įnešti daugiau racionalumo į šias diskusijas dėl GMO. Tad noriu Jūs patikinti, kad mes jokių būdų nebandome e, spartinti proceso, nors kai kurie taip sako, nebandome bandome sušvelninti nuostatų ar panašiai. Tikrai to neketiname daryti, nebandome skubos tvarka kažkaip tai primesti naujos procedūros. Mes tiesiog pažadėjome, kad mes pateiksime pasiūlymą. E, kovo mėnesį aš pažadėjau, kad dar iki vasaros e, pateiksime pasiūlymą, padiskutuosime Ir mes savo žodžio laikomės ir būtent dabar apie tai su jumis ir kalbame. Toliau dėl stebėsenos dar buvo kalbėta. Mes taip pat primiktinai reikalaujame, kad jau iškart nedelsiant būtų pradėtos stiprinti ir stebėsenos procedūros ir kad būtų labiau stebima viskas, kas susijęs su GMO. Realiai mes turime pasimokyti iš patirties ir tai, ką išmokstame, turi prisidėti ir prie tų mokslinių duomenų, kuriuos turime. Tuomet reikia viską išanalizuoti, iškristalizuoti ir ta informacija, tie rezultatai, kuriuos gausime, mums padės geriau vertinti tai, kas vyks ateityje. Ir tiesiog padės mums išvengti tam tikrų klaidų. Būtent todėl mes, na, ir siekiame. Uh, e, kad viskas geriau veiktų, kad būtų geriau, kad geriau funkcionuotų ir norime tam tikras procedūras kiek galima greičiau gyvendinti. Taip pat ir tą nepriklausomumo klausimą principą taikysim. Aš prašau, kad aš taip bendrai bandau suplaktai apie viską kalbėti, bet, na, tiesiog taip jau turiu daryti. Dėl EFSA nepriklausomumo lygiai taip pat ir bus. Mes sieksime, kad nepriklausomi būtų atliekami vertinimai, kad tai atliktų ir mokslininkai, kurie EFSA valdybose dirba, kad ir tie mokslininkai būtų įvertinami ir kad mes galėtumėm užtikrinti visišką nepriklausomumą ir kontrolę. Toliau proporcingumo principas. Atsakysiu poniai Hasi. Kokiu pagrindu remintis valstybė narė gali uh, atsisakyti, sakykime, auginti GMO. Kada jinai gali tą optautą pasirinkti? Iš esmės, tai gali padaryti remiantis bet kokiom priežastim. Tiesiog prieš tai turi informuoti komisiją apie tai, ką ketina daryti. Taigi viskas turi būti proporcinga. Tai yra kažkokia motivacija, vis tiek turi būti. Valstybė negali sakyti, kad mes neleisim auginti GMO vien todėl, kad GMO mums nepatinka. Tai nėra gera priežastis. Jie turi pateikti gerą argumentaciją, gerą motivaciją. Tai yra, pavyzdžiui, pasakyti, kad norime apsaugoti savo ekologiškus ūkininkus. Arba, pavyzdžiui, kad mūsų šalyje yra sudarius labai neigiama e, nepalanki visuomenės nuomonė dėl GMO ir dėl to mes neleisime GMO auginti. Tai jau būtų irgi gera priežastis. Taigi labai svarbu pateikti motivaciją ir uh, tos priežastis gali būti vairios - socialinės, ekonominės ir taip toliau. Ir visos jos gali būti tinkamomis tam, kad valstybė atsisakytų leisti auginti GMO. Kodėl mes įtraukėm ir sveikatos bei aplinkos elementus, tiksliau, kodėl jų neįtraukėme. Taip yra todėl, kad visas procesas prasideda nuo leidimų išdavimo proceso. Ir išduodant leidimą, jau EFSA turi apsvarstyti sveikatos ir aplinkos aspektus. Tad tie aspektai, kai EFSA rengia savo ataskaitą ir apsisprendžia dėl leidimų išdavimo, tie aspektai jau būna apsvarstyti. Todėl vėliau mūsų nuomonė jau į šiuos elementus atsižvelgti nebereikia, nes tai būtų kartojimasis. Taigi reikėtų to nepamiršti ir nepamiršti taip pat, kad yra tam tikros apsauginės nuostatos. Jei valstybė narė nori užginčyti sprendimą dėl leidimo išdavimo ir nori tai padaryti remintis moksliniais duomenimis dėl aplinkosauginių elementų ir dėl sveikatos, tai vis tiek jie turi perėti tą pačią procedūrą, kuri yra taikoma ir taikomi tie patys saugikliai, kokie taikomi ir dabar. Taigi mes bandome tiesiog sistemą padaryti daug lankstesnė, nei ji yra dabar. Ir suteikiam papildomų galimybių valstybėm atsisakyti, leisti auginti GMO. Dėl tarp valstybinio sambuvio e, reikia pasižymėti šį klausimą. Ir, na, taip pat dar turiu Jums pasakyti, kad tokios priemonės jau yra ir dabartinėse gairėse įrašytos yra numatytos prievolės teikti informaciją, tai yra prievolė ūkininkams, taip pat yra prievolė keistis informaciją tarp valstybių narių, tų, kurios turi bendrą sieną, taip pat yra ir numatytos tam tikros atsakomybės sąlygos ir priemonės, jei įvyksta kryžminis užteršimas. Taigi jau yra tos priemonės dėl pasienio kontrolių, dėl sambuvio ir tos priemonės ir toliau išliks, tikrai jos niekur nedings, mes jų nenuimsime ir nepanaikinsime. Toliau, dėl realios dabartinės situacijos, apie tai irgi reikia kalbėti. Šiandien, jei neklystų, yra septynios valstybės narės, kurios pasinaudoja saugikliais, tais apsauginiais e, apsauginiam priemonėm ir atsisako leisti auginti GMO. Na, o mes realiai norime tiesiog daugiau aiškumo įnešti visą padėtį. Ir noriu tik paaiškinti, kad tai, ką mes darome šiandien, mes tiesiog suteikėme valstybėm narėm daugiau galimybių aiškiai pasakyti ne ir paprieštarauti GMO. Tad mes tikrai nesiūlome auginti daugiau GMO kultūrų. Ne, mes tiesiog suteikėme aiškesnės galimybės valstybėm narėm atsisakyti auginti GMO. Būtent tai mes darome per savo pasiūlymus. Toliau dėl teisinio pagrindo. Mūsų pasiūlyme taip pat kalbama ir apie galimus bendro sprendimo prieimimo procesus ir pakeitimus teisės akto. Visa tai yra skirta tam, kad valstybės narės turėtų tą optauto galimybę. Ir tai yra patarimas, kurį mums e, pateikė teisės tarnybo. Jie pa, pasiūlė būtent šitaip viską surašyti. Ir kaip jau sakiau, tos aplinkosaugos e, bei sveikatos studijos e, ir reikalavimai dėl jų tikrai nebus sumažinami. Tik noriu dar pakartoti, mes jokių būdų nesušvelninsim kontrolės proceso ir tikrai jis nebus mažiau griežtas nei ankstesnis. Na, o dėl amfloro bulvių, dėl to komentaro, negaliu į tai atsakyti, man tai visiškai nauja informacija, aš turiu viską patikrinti ir nežinau, reikia pasižiūrėti, gal kažkoks nesusipratimas įsivėlė, o galbūt tikrai jūsų klausimas ir pareiškimas yra pagrystas. E, dar viena pastaba dėl to, ką sakė ponė Matijas, dėl tiksliau jį klausiu, kodėl mes skubame dėl tų leidimų procedūros. Turiu pasakyti, kad mes tikrai neskubam, nėra jokios skubos. Ir realybėje tie leidimų išdavimo procesai yra itin lėti, jie užtrunka labai ilgai. Ir mes tikrai nieko neskubiname. Tiesiog yra procesas, kuris trunka tam tikrą laiką ir mes turime netrukdyti tam procesui, jis turi vykti taip, kaip jis turi vykti ir mes nebandome kažko spartinti ar kažko stabdyti tuo pat metu mes suprantame, kad negalime leisti sudaryti tokios situacijos, kai sėdėsime ir lauksime, kad kažkas įvyktų ir tik po to imsimės kažkokių veiksmų. Tikrai ne, to daryti taip pat negalime. Nes tuomet gali atsitikti taip, kad mes lauksime, lauksime ir taip nieko ir nedarysime. Dabar svarbiausia yra tai, kad na, procesas vienaip ar kitaip egzistuoja, mes norime, kad jis būtų geresnis, turime jį gerinti, turime jį tobulinti, turime užtikrinti, kad jis būtų geresnis ir galiu Jūs patikinti, kad dar iki šių metų pabaigos aš vėlgi atvyksiu pas Jūs ir tuomet jau padiskutuosime apie tai, E, kokių veiksmų ir papildomų priemonių jau yra imamas arba ką mes siūlysime tam, kad procesas būtų dar labiau patobulintas, kad jis būtų dar geresnis. Ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad tos diskusijos bus sėkmingos, kad mes vieni kitais pasitikėsime, nes tikrai negalima leisti, kad kiekvieną kartą, kai pa paminimi GMO, prasideda pilietinis karas. Ne. Turime diskutuoti Turime neatsilikti nuo naujovių, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad esame atsakingi už saugias e, naujoves. Ačiū. Dėkoju. Jeigu teisingai supratau, tai netiek jau daug ir pasikeis, nes valstybės narės, jeigu jos turės tinkamų argumentų neauginti GMO, tai joms bus taikoma išimtis, o anksčiau irgi taip, taip pat buvo galimybė nacionalinių lygmenių pasakyti, ne tik tai dabar dar išplėsta tų galimų priežasčių paletė. Bent jau taip galima būtų interpretuoti. Na, reikia pasakyti dar vieną dalyką tos apsauginės nuostatos, tie saugikliai, yra veiksmai, kurių imasi valstybės narės. Ir komisija tiesiog turėjo pritarti tiem veiksmam. Jeigu mes jiem nepritarėme tiem veiksmam arba nepritartumėm, tai tuomet valstybė narė turėtų atsisakyti to saugiklio arba turėsime eiti į teismą. Taigi valstybės narės sprendimas nebus kažkaip papildomai takojamas komisijos. Tai vis tik yra tam tikras skirtumas. Pina Jūzo, toliau kitas kalbėtojas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarė, kad taip greitai atvykote pas mus ir pristatėte komisijos primtą pasiūlymą. Man susidarė įspūdis, kad uh, komisija bando nusiplauti rankas ir e, visas užduotis palieka valstybėms narėms. Čia mes kalbame ne tik apie mokslinius klausimus, yra dalykų, kurių, pavyzdžiui, aš visiškai nesupratau. Pavyzdžiui, ar valstybė narė gali vienašališkai uh, išduoti leidimą kažkokiam genetiškai modifikuotam organizmui, ar komisija išduoda leidimus, o, o valstybė narė tik gali atsisakyti auginti tą organizmą. Toliau kitas klausimas susijęs su vidaus rinka, ar čia mes kalbame tik apie auginimą, pavyzdžiui, valstybė narė gali pasakyti, aš ne, aš nenoriu auginti atitinkamų GMO, ar tai susiję ir su prekyba tais produktais. Pavyzdžiui, ar e, valstybė narė kuri augina GMO, gali pardavinėti atitinkamus produktus tose valstybėse narėse, kurios atsisakė auginti GMO. Ir toliau kitas klausimas yra susijęs su viešaja nuomonė. Dažnai ji yra e, susijusi su tam tikromis emocijomis, ar yra tam tikras mokslinis pagrindas, tam, tiksliai, tam tikri moksliniai duomenys dėl e, visuomenės veikatos. E, man atrodo, kad yra 134 milijonai hektarų, kuriuose bus auginami genetiškai modifikuoti organizmai. Ir yra daug įvairių gaminių, kurie bus gaminami iš genetiškai modifikuotų organizmų. Taigi, kodėl mes Taigi, kodėl kodėl mes draudžiame tam tikrus organizmus, bet importuojame, pavyzdžiui, genetiškai modifikuotą medvilnę. Toliau kitas dalykas. Iš tiesų, daugas negalės sumokėti labai išaugusių kaštų. Uh, ir situacija bus tokia, kad tūkstančiai tonų sojos ar kukurūzų bus įvežti iš va, tokių valstybių, kuriuose auginami genetiškai modifikuoti uh, augalai. Tai aš kažko čia nesuprantu. Ar mes norime iš Europos padaryti kažkokį tai burbulą, kuriame yra tam tikrų uh, plyšių? Mes tarsi patys dirbame taip, kad naikintume savo ūkį. Aš 20 metų e, dirbau biotehnologijų ir žemės ūkio tyrimų srityje ir jeigu yra, pavyzdžiui, kažkoks genetiškai modifikuotas augalas e, ir EFSA bei kitos organizacijos, jos, e, jeigu jos patvirtina tą augalą, tai nėra tada jokių priežasčių, nes tos Pavyzdžiui, salotų ingredientai dažnai ir taip yra genetiškai modifikuoti. Taigi, man kelia susirūpinimą tai, kad e, tuos kaštus turės mokėti ūkininkai. Fransuas Grostet, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui, kuris atvyko į mūsų posėdį. Uh, tačiau norėčiau pritarti tam, ką pasakė prieš mane kalbėjusi kolegė, norėčiau išsakyti tam tikrus argumentus. Yra dabar pasilik, pa, parikt, palikta pasirinkimo laisvė valstybėms narėms, čia galime netgi minėti subsidiarumo principą, tačiau kyla klausimas, jeigu mes kalbame apie genetiškai modifikuotus organizmus, tai tada juos reikia traktuoti platesnėme ES politikos. E, Europos Sąjungos žemės ūkio politikos kontekste. Todėl nereikia pamiršti, e, kokią įtaką tai turės bendrai žemės ūkio politikai. Aišku, iš esmės tai yra gera idėja palikti tam tikrą pasirinkimo laisvę valstybėms narėms, nes tokiu būdu susidaro įspūdis, kad komisija nėra jau tokia nemaloni, nes ji ne, neverčia kažko daryti valstybių narių. E, tarsi yra paliekamas sprendimas valstybėms narėms, tačiau kita vertus e, čia, iš čia kyla didžiulė rizika dėl to, kad gali kilti didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, nes dėl tam tikrų valstybių narių priimtų sprendimų gali atsirasti e, bendro žemės ūkio politikos ir, be, ir e, žemės ūkio produktų rinkos iškraipimai. Taigi, e, ar jūs, kaip jūs vertinate šitą riziką? Ar manote, kad ši rizika yra didelė ir kaip manote spręsti šią problemą? Dėkuoju toliau Endelvo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, dėkoju už paaiškinimus. Na, mane nuramina tai, kad nebus spartinamas GMO autorizavimo procedūros. Tačiau vėlgi dabar čia viskas tarsi perkeliamas į nacionalinį lygmenį. Tai bus politika pagal meniu ir tarkim, jeigu valstybės narės nuspręs, nuspręs auginti leisti GMO, tai, tai ir galės daryti, tačiau kaip tai dera su bendros rinkos ir bendros žemės ūkio politikos principu. Čia man kyla daug klausimų, ypač kai galvoju apie konkurencijos iškraipimą. Šis klausimas šiandieną jau buvo paliestas, ką tik pas mus lankėsi Belgijos žemės ūkio ministrai ir buvo kalbama apie praktinį taikymą. Tai yra, jeigu vienoje valstybė narėje yra auginami GMO, kitoje ne ir po to į tą kitą, kur draudžiama parduodami GMO. Na, taip pat reikėtų pagalvoti, kokį poveikį visą tai turės ES ūkininkams, kokiu bus naujų garantijų ir kaip galima būtų užkirsti kelią, kad um, bus užteršiama vienas laukas, uh, kito lauk, kitame laukia augintų GMO žiedadulkėmis. Na ir EFSA, tiesą sakant, dar nėra atlikusi atitinkamų tyrimų, bet to EFSA neturi uh, jokių rodiklių apie GMO naudą. Na, aš manau, kad tai yra labai rimta sąlyga GMO auginimui ir pateikimui į rinką. Kaip ten bebūtų, būtina atlikti rizikos analizę bei užtikrinti tinkamą valdyseną. Čia taip pat reikėtų vadovautis prevencijos e, principu. Bet to man kyla klausimas, kodėl nereikėtų pasitelkti 2008 metų aplinkosaugos ministrų sprendimą. Tuo metu buvo nuspręsta griežtinti GMO rizikos analizę, užtikrinti tinkamą žymėjimą, o taip pat buvo nuspręsta atrinkti regionus, kur galima būtų auginti GMO. Tai būtų tikrai gerokai paprasčiau, nes visą tai galima būtų dar, daryti remintis dabartiniu teisiniu pagrindu. Dėkoju ir dabar žodis Michael Tremopolis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė komisarė Na, buvo išsakyta įvairių būkštavių, mes jiems taip pat pritarėme. Man kila klausimas, kiek demokratiška yra tokia procedūra, kurios atveju ignoruojama daugumos Europos piliečių valia ir pageidavimai ir tos procedūros dėka bus atverta Pandoros skrinė. Nes tarsi E, tie genetiškai modifikuoti organizmai plis ir tas teritorijas, kur buvo numatyta jų neauginti. Na, tai rodo, kad e, viskas daroma pernelyg skubotai, netlikus rizikos analizę, ypač, pavyzdžiui, išduodant leidimus naujiems GMO tarsi valstybės narės ir turi teisę uždrausti juos auginti, tačiau tiesą sakant nebus apsaugomi nei uh, ekologiškus produktus, nei įprasinius produktus auginantis ūkininkai. Jūs sakėte, kad šie GMO uh, augalai neturės neigiamos įtakos įprastiniams augalams, o kita vertus valstybės narės turės teisę uždrausti GMO remintis e, sveikatos ir aplinkosaugos sumetimais. Aš manau, kad e, prieš išvykdamas iš šios dienos posėdžio turėtume atsakyti klausimą dėl teisinio pagrindo, kuo viskas remiasi ir kaip galima būtų užtikrinti, kad valstybės narės turėtų galimybę uždrausti auginti genetiškai modifikuotus augalus. Be to, jūs kaip komisaras, ar jūs e, teisiškai palaikote tai, kas būtina, padaryti tam, jog JAV ir kitos šalis neteiktų į rinką genetiškai modifikuotų pavojingų organizmų. Ačiū. Dėkoju, Krypton Asinis. Dėkoju, ponė Pirinkė, labadiena, ponė komisarė. Jeigu pažiūrėsite į 2005 metų Eurobarometro duomenys dėl genetiškai modifikuotų organizmų, tai nėra ne vienos valstybės narėse, kur palaikymas būtų penki, daug didesnis nei 50 e, procentų, o 27 procentai tai yra kas, vos ne kas ketvirtas ES pilietis tai yra mažiau nei kas ketvirtas palaiko GMO. Ir valstybės narės yra susirūpinusios. Vis dėlto keturis sikis komisija bandė panaikinti egzistuojančius uh, barjerus. 2005-2009 uh, metais na, ir aplinkosaugos ministrai uh, vieningai priima sprendimą uh, skurti skaidrę ir vieningą sistemą. O mano pasiūlymas tarsi siekia priešingą dalyko. Jūs draudžiate draudimus remiantis etinėmis priežastimis. Čia tarsi bus daug subjektimumo. Jūsų pasiūlymas, e, ponė komisarė, rodo tarsi, kad nebus atliekamas nepriklausomas mokslinis e, GMO poveikis iš bus ištirtas nepriklausomai GMO poveikis visuomenės sveikatai. Taigi aš manau, kad tai tikrai kelia daug problemų. Ir kaip gerbiamas narys, e, narė Korin Lapas pasakė, e, galimybė valstybėms narėms uždrausti GMO nebūtinai remiantis moksliniais pagrindais, tarsi neduoda teisinio iškumo. Taigi aš norėčiau iš jūsų atsakymų. Ar komisija bando išvengti mokslinio tyrimo, ar tai jūsų tikslas? Nes būtent e, tie klausimai kyla kiekvieno ir piliečių galvose. Nes tikrai jie yra susirūpinę dėl to, kas dabar vyksta su GMO. Dėkoju Renatui Zomą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponė komisarė, puiku, kad atvykote. Norėčiau dar pasakyti vieną pastabą, bet jį susijusi ne su jūsų generaliniu direktoratu, bet apskritai norėčiau pa išreikšti e, pasipiknimą komisiją, kad dažnai žiniasklaida informacija pasirodo žymiai greičiau, negu ją gauna parlamentas. Man atrodo, kad mes turime teisę gauti informaciją pirmieji. Na, o dabar dėl e, GMO e, reglamentavimo. Galiu tik jūs pasveikinti, nes iš tiesų komisija galiausiai pradėjo nusekliai veikti ir iš tiesų gėda valstybėms narėms, kurios pastaruoju metu e, vis dažniau negalėjo apsispręsti, ar ar e, duoti autorizavimą genetiškai modifikuotiems organizmams ar ne, nors EFSA įrodė, kad jie nėra e, pavojingi. Ir valstybės narės nesugebėjo pritarti EFSOS e, pastaboms. Taigi situacija yra tokia, kad ji turėtų kiek įmanoma greičiau keistis ir turėtų pasikeisti visų pirma EFSOS reputacija. Ir e, dėl to jūs turėtumėte patikrinti EFSOS darbuotojų biografijas, kad nekiltų jokių įtarimų, kad e, jie turi tam tikrų paskatų reikti, e, veikti atitinkamai. Todėl manau, kad e, reiktų tikrai rūpintis EFSOS reputaciją, kad mes turėtume tikrai nepriklausomą autorizavimo agentūrą, nes pas, pastaruoju metu valstybės narės dažnai kvestionavo nepriklausomumo klausimą ir dažnai jos kvestionavo. E, tą nepriklausomumą agentūros dėl to, kad pačios nesugebėjo priimti sprendimų. Taigi norėčiau pasveikinti, nes jūs dabar priemėte tokį nuoseklų sprendimą. Dabartinė situacija kelia didelę e, žalą ūkiui, nes e, dabar e, yra maišomi leistini GMO ir neleistini GMO. Ir, ir dažnai e, netgi yra naikinami pasėliai, nors produktai patys savaime yra saugus, tačiau pasėliai naikinami tik tai dėl pavėluotų valstybių narių sprendimų. Dabar mes turime de facto e, draudimą auginti GMO tam tikrose valstybėse narėse ir tai yra susiję su 80-mečio e, tam tikrais teisės aktais dėl genų technologijų. Ir vėliau buvo priimta leidimo direktyva ir manau, kad ji buvo teisingas žingsnis, tačiau manau, kad jeigu valstybės narės e, leis, tai e, ir joms reikia palikti teisę ir toliau drausti GMO auginimą savo teritorijoje. Todėl nežinau, ką reikia daryti, kaip, kad, kad šita direktyva galiotų tik vienam šitam aspektui, nes mes priešingų atveju neturėsime vieningo reglamentavimo, vieningų teisės aktų. O ypač, kuomet turime tokių priežasčių, kai tam tikros valstybės narės atmeta GMO vien dėl ideologinių priežasčių ir matome, kad pavyko įbauginti visuomenę e, valstybės narės nesugebėjo paaiškinti vartotojams, ką reiškia tie genetiškai modifikuoti organizmai. E, dėl to kilo tam tikra panika vartotojų tarpe. E, todėl norėčiau paklausti komisijos, ar jį planuoja kažkokią informacinę kampaniją vartotojams, nes piliečiai iš tiesų nežino, apie ką eina kalba. Ir gal, aš galbūt e, suformuluosiu šiek tiek provokuojančiai, tačiau dažniausiai, kai žmogus nieko nežino, tai yra labai lengva e, pakurstyti kažkokias baimės, tai galbūt komisija turėtų šiek tiek labiau e, stebėti valstybių narių darbą, ypač kalbant apie, apie informacinės kampanijas dėl genų technologijos, nes juk tai yra ateities klausimas, o ir atrodo, kad ta Europoje vykstanti diskusija yra labai arogantiška. Mes pamirštame tokias problemas kaip demografinės problemos, vis didėjantis žmonių skaičius pasaulyje, klimato kaitos problemos ir taip toliau. Tai galbūt reikia kalbėti apie apie tai, kad GMO e, turi ir tam tikrų privalumų, kad jie yra reikalingi. Toliau kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti, kaip jūs garantuosite, kad, kad tokios tolerantiškos taisyklės, kurią, kurias norite įtraukti galiojančią direktyvą. Taigi, kaip jūs garantuosite, kad nebus uždrausti GMO visoje ES, nes atskiros valstybės narės vis tik turi teisę jas uždrausti. Kaip būtų tada, nes e, mano kolegė Pilar Jūzo jau paminėjo, tai kad tada mes e, įvešime e, daug e, įvairių produktų. Ir mūsų žemės ūkis priklausomas nuo importo, 80 procentų produktų yra įvežama iš E, Pietų Amerikos ir paprastai tai yra būtent genetiškai modifikuoti organizmai. Tai ar bus kažkoks poveikio vertinimas, kokio, kokie yra kaštai, kurie tenka ūkininkams ir kaip jūs pats vertinate maisto produktų kainų augimą, nes e, jos gali labai išaukti Aišku, dabar šita prognozė yra šiek tiek tokia tolima, bet gali būtent išaukti e, gyvulinės kilmės maisto produktų kainos. Taigi, kaip Jūs tai vertinate? Dėkoju, dar yra du kolegos norintis pasisakyti ir tuomet e, baigsime diskusiją. Alois Peterle ir tada ponia Maginės. Dėkoju, ponia pirmininkė. manęs nedomina ideologinės diskusijos. Ta prasme, kad e, valstybės narės būtų skirstomos į tas, kurios yra už, už GMO ir prieš GMO. Manau, kad mes turime e, diskutuoti mokslinių pagrindų, tai turėtų būti mokslinė diskusija ir e, turime būtent remdamiesi mokslo žiniomis siekti kiek įmanoma geresnių teisės aktų. Apie e, savo valstybę narę norėčiau pa, tai pas, galėti pasakyti, tačiau e, mes susidurėme su problemomis, kai vienos valstybės narės leidžia, o kitos neleidžia, e, neleidžia kažko. E, Aišku, kad reikia kalbėti apie holistinį požiūrį ir tuomet e, mes turime visuomet tikėtis, kad e, jeigu išimsime tam tikrus elementus iš viso konteksto, tai kils papildomi klausimai, todėl mes turime uh, e, užduoti klausimą savo, kokių mokslinių tyrimų mums reikia, kokių rezultatų mums reikia. Tačiau į tą klausimą mes turime atsakyti sąžiningai ir manau, kad tie, kurie yra GMO šalininkai, jie būtent tą ir darys, tačiau kita vertus jie turi prisimti ir tam tikrą atsakomybę. Ir yra taip pat atvirų klausimų susijusių su autorizavimu. E, pagrindinis klausimas yra toks, kaip mokslas gali įvertinti tam tikrus procesus vykstančius e, gamtoje, pavyzdžiui, žiedadulkių įtaka bitėms ir visai maisto e, grandiniai taip pat gyvūnų maitinimosi grandiniai, yra daugelis tokių sudėtingų klausimų, kuriuos EFSA dar neturi atsakymų. Todėl aš e, suprantu jūs, ponė komisarė, kai jūs kalbate apie tai, kad reikia gerinti mokslinį požiūrį, skatinti tą mokslinį požiūrį. Tačiau aš žinau, kad jeigu kažką leidi, tai paprastai E, faktas tampa argumentu ir tada nebekalbama apie tam tikrus dalykus. Jeigu e, atkreipsime dėmesį į tai, ką pasakė ponė Zomer, kad ES labai e, įdėmiai turėtų stebėti tai, kas vyksta pasaulyje, tai yra iš tiesų labai rimtas dalykas ir manau, kad būtent šioje srityje mes tikrai turime dar daugiau nuveikti, nes kitaip turėsime neišsprendžiamų problemų. Dėkoju, dabar kalbėtojų sąrašas tikrai yra baigtas, nes mums nebeliks laiko. Suteiksiu žodį poniai Maginės pirmiausia. Uh, Ačiū pirmininkė. Atsiprašau visų, taip pat ir komisaro, kad nedalyvavau pačioje pradžioje, kai jis pasisakė, tačiau aš skaičiau komisijos pareiškimą ir tikrai sveikinu tiek tą pareiškimą, tiek jūsų dalyvavimą posėdėje. Vėlavau jūs sustik... į šį posėdį, todėl kad aš prieš tai buvau susitikime su jaunaisiais ūkininkais ir mes kaip tik kalbėjome apie GMO klausimą. Ir iš šios dienos susitikimo su jumis aš tikiuosi, kad ateityje vyks kokybiškesnės diskusijos valstybėse narėse apie naujas technologijas, taip pat ir apie GMO. Juk iš dalies e, mokslininkai, ūkininkai ir taip toliau turi pradėti diskutuoti apie GMO, kasgi bus, jeigu valstybė norė nuspręs uždrausti GMO savo teritorijoje. Reikia geresnių diskusijų apie galimas to pasiekmes. Pavyzdžiui, mano šalyje, Airijoje, mūsų vyriausybė kuri neatstovauja manęs, sus, visuomet susilaiko šiuo klausimu diskusijose, tačiau, kiek žinau, mano šalis investuoja labai daug sojos ir kitų produktų, kurie yra genetiškai modifikuoti. Taigi, mes pati mūsų šalis neaugina tokių organizmų, bet mes tokių augalų, bet mes juos įsivežame ir nežinau, galbūt ateityje reikėtų kažkaip keisti tokią praktiką. Taigi, Aš tikiuosi, kad e, mūsų laukia kokybiškesnės, geresnės diskusijos šiuo klausimu. Ir kad tokie žmonės, kurie kaip aš laikosi atviros nuomonės, galėtų laisvai diskutuoti šio klausimu ir tai nepreitų iki muštynių, kaip dažnai na, atrodo, kad uh, tuoj visi pradės muštis diskutuodami šio klausimu. Aš tikiuosi šiek tiek taikesnių diskusijų ateitie, nes dabar atrodo, kad vieni yra ryškiai prieš, kiti yra agresyviai už ir nelabai manoma ramiai diskutuoti. Tad aš tik norėčiau pabrėžti, kad svarbu yra ne ideologija, o realybė. Ir jei tikrai būtų negerai, jei ES pasisakytų prieš tokią technologiją, kuriai pritarė didelė pasaulio dalis kitos šalys, tai būtų nelogiška, neteisinga. Taigi jauniesiams ūkininkams irgi sakiau tą patį, tą patį pasakysiu ir jums. Turime vėl grįžti prie diskusijų, turime kokybiškai padiskutuoti, turime surinkti visą informaciją, apsispręsti. Ir jeigu visuomenė, plačioji visuomenė pasakys, kad jie tikrai nenori, šios technologijos, tai tuomet turime apsvarstyti ir galimas pasiekmes. Taip, čia šioje salėje yra daug žmonių, kurie susirūpinę ateities um, veiksmais, priemonėm ir kaipgi ateityje atrodys aplinka. Nežinau, reikėtų pamastyti, gal ši nauja technologija galėtų būti naudinga, nereikia jos atmesti. Galbūt ji neišnaikins visiškai bado ir skurdo pasaulyje, bet galbūt ji būtų naudinga. Prašau tik tai apie tai pamastyti. Pieter Lyceris paskutinis. Dėkuoju, pane pirminkė, dėkuoju, pane komisarė. Na, kaip ir neketinau pasisakyti, tačiau kolegų pasisakymai mane paskatino e, išsakyti ir savo nuomonę. Na, aš dalyvavau, kai parlamente buvo patvirtinta e, leidimų direktyva, nesu būtinai didelis. E, e, žaliosios e, technikos šalinkas, aš manau, kad reikia viską įrodyti, bet kita vertus mūsų taisyklės yra labai griežtos, niekur kitur pasaulyje e, leidimų išdavimų sistema nėra tokia griežta kaip Europos Sąjungoje. Antra, Na, tai yra politinio pobūdžio nuoroda. Na, tuo metu vyko dėrybos ir nei prieš, nei po to ES e, nebuvo daugiau prie stalo žalių ministrų, nei kad kai buvo primtas sprendimas. E, tai iš didžiųjų šalių Italijos, Prancūzijos, Vokietijos buvo žalieji ministrai, kurie e, dėrėjosi dėl šio klausimo ir politinė patirtis rodo, kad e, jie. E, pasitenkina tik tais pačiais saugiausiais sprendimais. O antrarūšiai, trečiarūšiams tikrai netinka. Taigi manau, kad mūsų sistema yra labai gera, lygnant su ta e, tema, kurią aptarėme praeitą savaitę, labai kontroversiška, tai yra gyvūnų e, klonavimas. Šia, aišku, negalima pasitelkti gyvūnų apsaugos argumento, čia yra visiškai kitas rytis. Na ir beje, frakcijoje pas mus buvo tokių, kurie apie tai kalbėjo, bet kaip šiandien būtų, uh, E, valstybės narės turėtų nebedvėjoti išduoti leidimus šiems produktams. Jeigu e, komisija politinių ir teisinių požiūrių aiškiai pasakys, kad tai nėra būtinas dalykas, tai pripažinkime visi tai nes paprastai e, komisija kaip e, sutarčių ir teisės aktų sergitoje yra pasirengusi patraukti visus į teismą, jeigu valstybės narės turi pagristų gerų moksliškų argumentų. Na ir dabar dėl programatinių priežasčių viskas tarsi bus legalizuota. Na, ponė komisarė, jeigu pasipriešinimas e, čia parlamente ir kitur bus labai didelis, tada imkite savo pasiūlymą, tuomet turėsite viską tai perduoti ir į teismą. Nes, tarkim, jeigu valstybės narės nenorės e, leisti auginti GMO dėl politinių priežasčių, nes moksliniai sumetimai, mokslinės priežastys yra visiškai kitas dalykas, tačiau jeigu viskas buvo daug kartų patikrinta, tai galiausiai turi galioti tos institucijos žodis, kurią ir sukūrėme tais tikslais. Taigi aš manau, jūsų pasiūlymas, ponė komisarė, yra protingas, pragmatiškas, jo atsižvelgiama į politinės būtinybės ir jeigu yra tokių, kurie kritiškai žiūri GMO ir nenori, kad būtų leista juos auginti, tai reikia, kad būtų pasižiūrėta į pasiekmes. Aš manau, kad e, turi būti procedūra, galbūt nors, kokia nors įmonė viską turėtų pateikti, pateikti teismą. Ir e, manau, paaiškės, kad e, tie kritiški balsai pasieks mažiau negu kad siekiama šiuo pasiūlymu. Pirmininkas, ponė komisarė, matome, kad nariai išsakė vėl daug klausimų ir pastabų. Na, iš tikrųjų, pasiūlymas stebėtinas. Na, tikiuosi, kad jis netaps įprasnė tendencija ES viską gražinti nacionalinį lygmenį. Tai yra, kad jeigu mes nesugebėsime ko nors įspręsti europytiniu lygiu, tai viską gražinsime valstybėms narėms, jų nuožiūrai. Nes e, tai susijęs su vidaus rinka, su žemės ūkiu, e, regionais pasienyje. Nemažai kalbėtojų kritikavo EFSA. Na, po vizito Parmoje reikia uh, daryti skirtumą, reikia pažiūrėti, už ką kritikuojama EFSA. Na ir pakankamai aiškiai buvo pasakyta, kad mokslinė taryba, kurioje 21 atrinkti mokslininkai, kurių nepriklausomybė buvo patikrinta, kurie patys pareiškia, kad jie yra nepriklausomi, tai dabar netinkamas argumentas teikti, kad jie yra nepriklausomi. Kitas klausimas yra, ar EFSA atlieka pakankamai analizių, uh, tai yra bandant išsiaiškinti poveikį aplinkai, sveikatai, o taip pat ir sąveikai aplinkoje. Tai buvo teikta, kad EFSA atlieka nepakankamai tyrimų, bandant išsiaiškinti poveikį. Na, tai gal iš tikrųjų reikia atsižvelgti šį argumentą, tačiau negalima teikti, kad EFSA yra nepriklausoma. Na, gal man nepatinka jos pateiktas rezultatas, tačiau tai nesusiję su tuo, kad EFSA mokslininkai dirba nepriklausomai. Tai susiję su visai kitais dalykais. Aš tai norėjau, tai norėjau atkreipti dėmesį, nes ponė Zomer sakė, kad. Uh, E, reikia ginti EFSUS reputacinės ir valstybės narės užsipuola EFSA, kai nepatinka joms EFSUS tyrimų rezultatai. Taigi aš manau, kad EFSUS kritika turėtų būti diferencijuota. Na ir dabar žodis jums, ponė komisarė, jūs turite galimybę sureaguoti klausimus ir pastabas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už išsakytas pastabas. Tikrai dėmiai klausiausi visų pasisakymų, viską stengsiuosi išanalizuoti ir tikiuosi, kad daugelį klausimų, kuriuos kėlėte, dar galėsime aptarti ir ateityje. Na, ar komisija nebando nusiplauti rankų, ar nebando atsisakyti atsakomybės už tokius sprendimus? Turiu pasakyti, kad, na, šiuo atveju atsakomybė yra valstybių narių atsakomybė, kurios jas niekada neprisijima. Valstybės narės taryboje niekuomet nebuvo patvirtinusios sprendimo dėl GMO, lygiai taip pat niekada nepasisakė prieš tokį sprendimą. Jos visuomet likdavo tokioje padėti, kai sprendimas nepriimamas ir palikdavo viską komisijai, kad komisija priimtų sprendimą. Taigi turim kalbėti ne apie tai, kad komisija nusiplauna rankas. Iš esmės kalbam apie tai, kad tie, kas atsakingi, turi prisimti atsakomybę. Ir mes realiai bandom reaguoti į tai, kas vyksta valstybėse narėse, į susiklošusią padėtį ir suprantame, kad negalime šabloniškai elgtis. Aš pateikiu pavyzdį apie tą šalį, kurią geriausiai pažįstu, tikrai nedidelio ploto šalis ir kalbėjau apie tai, kokios joje galėtų būti taikomos taisyklės dėl GMO. Kitas pavyzdys būtų kita šalis, kuri stumia savo žemės ūkio politiką link ekologiško ūkininkavimo. Taigi tokia jau šalis turi priimti atitinkamus sprendimus ir tikrai negalima jai primesti tam tikrų sprendimų iš pramonės, kurie primiktin reikalauja, kad toje šalyje būtų auginami GMO augalai. Tokia yra realybė, su kuria susidurėme, kuria gyvename. Ir mes tiesiog norime pasakyti štai, kad turime reaguoti į tas skirtingas situacijas. Ir būtent reikia, na, saim taip, nacionalizuoti sprendimus. Ir tiek tikrai niekas nebando visos rinkos nacionalizuoti. Tiesiog e, valstybės narės turi priimti sprendimą dėl to, kas vyksta jų teritorijoje. Kalbame apie auginimą, kultivavimą. Ir Iš esmės, jeigu aš sakyčiau, kad aš noriu statyti priekybos centrą ir turiu tam tikrą šabloną, žinau, kad tai pasiteisins ir taip toliau, ir aš noriu statyti bet kur, kur noriu. Tačiau tai yra neįmanoma, nes kiekviena valstybė pasakys, ar aš galiu statyti jų teritorijų tokį daiktą ar ne. Tai yra realybė. Reikėtų viską suprasti šitaip. Mes dabar nediskutuojam apie GMO. Ne, mūsų diskusijų tema yra ne GMO, o mūsų diskusijų tema yra, ar valstybės narės turi teisę leisti arba neleisti auginti GMO savo teritorijoje. Būtent tokia yra diskusijų tema ir aš tai norėčiau pabrėžti. Atsakysiu poniai Ajuzo, pasakydamas, kad komisija ir toliau priims visus sprendimus dėl leidimų išdavimo GMO. Antras dalykas. Nebus galimybių e, neprisijungti prie sistemos prekybos klausimais. Taigi prekyba GMO bus atvira laisvoje rinkoje. Kiekviena šalis, kuri augina GMO, galės tokius produktus pardavinėti visose arba bet kurioje Europos valstybėje. Pritariu Jums, taip pat poniai Grostet, dėl to, ką Jūs sakėte apie tai, kad negalime kurti Europos tam tikram burbule, negalime bandyti atsitverti nuo inovacijų. Aš, man atrodo, jau nekartą tai sakiau, kad aš pritariu inovacijoms, tikrai nesu prieš inovacijas. Ir pabrėšiu dar kartą, aš tikrai nebūsiu ir nenoriu būti atsakingas, nenoriu būti tas žmogus, kuris trukdo Europai judėti į priekį ir tapti novatorišką. Ne, mes turime skatinti naujoves, tačiau turime suvokti, kokią tai kelia riziką, kokią riziką kelia mūsų veiksmai ir taip pat turime stiprinti e, tos rizikos įvertinimo procesą. Būtent todėl aš nuolat pasisakau už tai, kad turime stiprinti atsakomybę Turime elgtis atsakingai, kai dėgiame naujoves. Turime išsiaiškinti, ką gaus mūsų piliečiai iš tokių naujovių, nes naujovės naujovių vardan tikrai yra nereikalingos. Jos bent jau mano nuomonė yra netokios, kurių mums reikia. Mums reikia tokių naujovių, kurios būtų naudingos visuomeniai plačiaja prasme, mūsų visuomeniai. Ir tikrai yra daug galimybių, kurias galime pasitelkti, tai apie ką šiandien kalbame, tai apie ką kalbėjo ponė Maginės, tikrai potencialas yra didžiulis. Bet turime realiai išsiaiškinti, kokia yra rizika ją įvertinti. Aš nesu nei už, nei prieš GMO. Tačiau aš manau, kad man tenka atsakomybė e, išsiaiškinti, kokie bus mūsų daromų sprendimų uh, ilgalaikiai rezultatai ir pasiekmes. Toliau dėl teisinių aspektų vėlgi buvo kalbėta apie tą teisinį aiškumą, neiškumą. Turiu pasakyti štai ką. Aš primiktinai reikalavau būtent bendro sprendimo prieimimo procedūros. Ir tai dariau tam, kad mes sukurtumėm gerą teisinį pagrindą tam, apie ką kalbame šiandien, tai yra valstybių narių sprendimams. Taigi bus sukurta teisinė bazė, teisinis pagrindas optauto galimybė. Jie galės pasinaudoti valstybės narės. Ir aš tikrai paremsiu valstybės narės kartu su JAF, su PPO, PSO ir taip toliau. Paremsiu valstybės narės ir jų sprendimus diskusijose su šiom tarptautiniam organizacijom. Ir aš tiek mūsų teisės tarnyba mano, kad būtent taip reikia elgtis. Dar vienas dalykas. E, buvo klausta, kodėlgi nepasirinkti tų aplinkosauginių priežasčių ir rizikos veikatai priežasties. Aš jau tai paaiškinau. Visa tai jau bus, bus įvertinta EFSA prieš išduodant leidimą. O dabar mes diskutuojam apie tą procesą, kuris prasideda po leidimo išdavimo procedūros. Ir jau šitame etape tikrai negalima leisti vėl iš naujo nagrinėti sveikatos ir aplinkos priežasčių ir tokiu būdu lik ir suabejoti EFSA sprendimu, kuris jau buvo priimtas prieš tai, kai buvo svarstoma ar išduoti leidimą ar neišduoti. Tad man atrodo, kad valstybėm narėm ir taip užtenka tų priežasčių, kurios numatytos, kad, priimt, kad jos priimtų sprendimą ir tai suteikia pakankamai lankstumo. Bet, kaip sakiau, procesas yra numatytas, yra tam tikrie saugikliai, tam tikros apsauginės nuostatos, na, o priežastis susijusios su aplinkosauga, su sveikata, jas nagrinė EFSA aišku, jeigu kyla bejonių, galima vėlgi kreiptis į EFSA, kad dar kartą viską išnagrinėtų, EFSA viską išnagrinėja ir jau atsižvelgiant į tai, kokį ji priima sprendimą, valstybė narė turi arba atšaukti, arba patvirtinti savo sprendimą. Tad iš esmės mes jokių būdų nebandom atimti iš valstybių narių jų teisių uh, E, ypač kai sprendimas susijęs su priežastimis dėl e, aplinkosaugos ar sveikatos. Tikrai ne, mes tiesiog prie viso arsenalo pridedam dar papildomų priemonių ir jomis galės pasinaudoti valstybės narės. Aš turiu pasakyti, kad taip pat, taip pat nepritariu E, tam, kad naujienas dėl to, kas svarstoma rytoj, sužinotumėm iš žiniasklaidos, iš, iš laikraščių. Tai tikrai būtų neteisinga, tačiau dėja kartais na, žmonės taip vertina situaciją ir aš tam tikrai nepritariu. Pone Zomer iškėlė labai įdomų klausimą, noriu ir apie jį pakalbėti. Tai yra tas faktas, kad mums nepavyksta informuoti, tinkamai informuoti mūsų piliečių apie GMO. Vėlgi, sakau GMO, nors reikėtų sakyti inovacijos, naujovės plačiaja prasme. Juk yra daug naujovių ir ne vien GMO yra naujovės, yra daug kitų naujovių, kitų inovacijų. Ir aš manau, kad tikrai šiame švietimo procese, informacijos klaidos procese daug kas nedalyvavo, daug tų, kas turėjo dalyvauti. Ir čia kalbu ir apie valstybės narės, ir apie komisiją, ir apie parlamento narius, apie pramonės atstovus, apie žiniasklaidą ir taip toliau. Tikrai panašu, kad daug kas atsitolino nuo tų diskusijų, jas tik stebėjo iš šono, tačiau juose nedalyvavo. Ir todėl ta informavimo kampanija nepavyko. Aš manau, kad reikėtų ištaisyti padėtį ir tai padaryti pateikiant faktus. Tikrai negalima leisti propagandos kažkokios už GMO ar prieš, ne. Reikia pateikti faktus tikslę informaciją. Reikia leisti pasisakyti mokslininkams, taip pat pakalbėti NVO atstovams apie galimą riziką. Reikia visas kortas atversti, padėti ant stalo, pateikti visus faktus ir tuomet jau galėsime priimti informuotą sprendimą ir vykdyti racionales, logiškas diskusijas. Jų beje ir ponia Maginės reikalavo ir aš tikrai visiškai pritariu jos prašymui, jos reikalavimui ir aš taip pat pritariu tam, kad reikia tokių diskusijų, reikia laikytis labiau atviros pozicijos. Ačiū. Ja. Ja, komisar, dalį, Pone komisarė Dali, dar kartą norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų posėdį, kad pristatėte mums e, komisijos pasiūlymą. Aišku, tai, kad tas pasiūlymas pirmiausia atsispindi žiniasklaidoje, tai yra tiesiog medijos žiniasklaidos visuomenės dalis. E, baigiantis metams jūs dar e, susitiksite su mumis, tuomet e, pristatysite kaip buvo pagerinta procedūra, pristatysite taip pat analizės atliktas dėl GMO. Baigiame diskusijas, rytoj 9 ryto balsuosime, prašau visų rinktis punktualiai posėdį.